So. Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. Thank you for your patience. I beg excuses for the... Sveiki, mėly kolegos. Atleiskit, kad vėlavau, bet dalyvavau BBC tiesioginėje transliacijoje Dariau viską, ką galėjau. Grįžau bent jau dabar. Galim pradėti darbą, pradėsti darbą. Septintasis darbo atvarkės punktas - pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje 2010-2011 metais. Mūsų pranešėja yra ponė Monika Flašikova Beniova. Ji parengė pranešimo projektą šiuo klausimu. ir apimamas dviejų metų laikotarpis 2010 ir 2011, kaip minėjau. Ehm, nuomonę teikiantis komitetai yra FEM ir PETI komitetai. Ir dabar iš karto žodį suteiksime poniai Lašikovai Benovai. Paskui vyks diskusija ir numatysime terminą teikti pakeitimus. Prašom žodis poniai Lašikovai Benovai. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. <coughs> Kolegyne, kolegovia, správa o Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje yra vienas svarbiausių dokumentų, kuriais Europos parlamentas siekia pagerinti pagrindinių teisių apsaugą Europos Sąjungoje. Galbūt žinote, kaip jau ir minėjo pirmininkas, pranešimą patvirtinome jau, turėjome patvirtinti dar praeisiais metais, bet kadangi komisijos pasiūlymas nebuvo pakankamai kokybiškas, įvairiais atžvilgiais mes nusprendėme renkti pranešimą dėl 10 ir 11 metų kartu. Pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje susijusi su Lisabonos e, sutartimi ir tuo, kas ten numatyta dėl pagrindinių teisų apsaugos. Pranešime yra kalbama apie ES institucijas ir jų vykdomą pagrindinių teisų apsaugą 2010-2011 metais pranešime yra užsiminama taip pat apie galimus kai kurių problemų sprendimus. 2004-2008 metų laikotarpis buvo aptartas kiek anksčiau, o šiame pranešime yra išskiriamos taip pat atskiros um, dalis. Kadangi apreptis pranešimo yra ribojama kai kurių vidaus taisyklių Aš negalėjau į šią sutrumpintą versiją um, įtraukti visų mums rūpimų sričių. Dėl to kartu su šešėliniais pranešėjais mes informavome kolegas taip pat ir apie ilgesnę versiją, kurioje yra įtraukti ir mano pakeitimai siūlomi. Juos išplatinsiu jums, jie bus jums išplatinti per kitą savaitę. Būtų džiugu, jeigu E, politinės frakcijos visos galėtų pritarti mano pasiūlymams, galėtų juos paremti. Na, o aš stengiausi atsižvelgti taip pat ir į kitų e, kolegų pasiūlymus, kad būtų galima parengti galutinį pranešimo variantą, kuris pasiūstų stiprų signalą išorę Europos parlamentas turėtų pareikšti apie savo poziciją aiškę susijusią su Lisabonos sutartyje numatytais įgaliojimais. Ir ponė Jaroka iš FEM komiteto yra susisiekusi su mumis kiek anksčiau, ji dabar apgailestauja, kad negali dalyvauti šiame posėdyje, kadangi dalyvauja kito komiteto posėdėje, bet jį vertina šį mano parengtą pranešimą. Pagrindinių teisių agentūros darbas bus kitas mūsų darbo atvarkės klausimas šiandien. Na, o dabar aš pereisiu prie kai kurių konkrečių aspektų mano pranešime. Yra nepriimtina tai, kad ES vis dar neprisijungia prie Europos pagrindinių teisių hartijos, kad yra susitariusi blokada. Ir taip pat reikėtų kelti klausimą dėl to, ar komisija iš tiesų veikia atsakingai ir ar leidžiama pakankamai parlamentui imtis bendro sprendimo prieimėjų vaidmens. Įpareigojimai, kurie numatomi šalims kandidatėms ir vadinamieji Kopenhagos kriterijai, turėtų būti ir toliau taikomi po to, kai šalis prisijungia prie Europos Sąjungos. Remdamos šiuo pagrindu visos valstybės narės turėtų nuolat įvertinti iš naujo situaciją pagrindinių teisių srityje ir peržvelgti tai, ar iš tiesų yra garantuojamos visos pagrindinės teisės, ar demokratiškai veikia įvairios institucijos. ES institucijos turi teisę vykdyti įvairius tyrimus, vertinimus susijusius su žmogaus teisėmis, su pagrindinėmis teisėmis valstybėse narėse, siekiant aptikti galimus pažeidimus ar trūkumus ir juos ištaisyti. Europos parlamentas turi teisę teikti savo iniciatyvą pasiūlymus dėl įvairių teisėkuros pasiūlymų ir tai daryti turėtų grėti sistemiškai. Man atrodo nepriimtina tai, kad Europos parlamentas neturi galimybės nuspręsti, kai kurias, nuspręsti dėl kai kurių teminių sričių ties kuriomis turėtų smarkiau padirbėti pagrindinių teisių agentūra. Socialinės, ekonominės teisės, e, policijos ir teismų bendradarbiavimas yra sritys, kurios neįtraukiamos į agentūros metinę strategiją ir dėl to mes raginame pagrindinių teisų agentūrą šias rytis įtraukti į kitų metų darbą. Jeigu kalbėtumėm apie pagrindinius demokratinės visuomenės ramščius, Mm, mm, komisijos pasiūlymo blokavimas dėl pasiūlymo išplėsti horizontalę apsaugą, horizontalios apsaugos nuostatas, siekiant apsaugoti asmenys nuo diskriminacijos visais motyvais yra um, nepriimtinas. Dėl to norėtumėm, kad kiek įmanoma greičiau tas pasiūlymas vis dėlto būtų priimtas. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į bepiliečių asmenų padėtį, esančių e, kurio nors valstybėje narėje, jos teritorijoje. Kai kuriuose regionuose tam tikrų kategorijų asmenims e, tenka susidurti su daugybė biurokratinių kliūčių, kuomet jie bando pasinaudoti teisę į laisvą judumą ir teisę gyventi kurioje nors šalyje. Be abejo, taip pat reiktų nepamiršti ir Romų mažumos situacijos. Čia valstybės narės dar turi gerinti padėtį ir stengtis įgyvendinti kai kurias priemonės tam, kad būtų užtikrinta taip pat dar ir moterų ir vyrų kad būtų užtikrintos taip pat ir moterų ir vyrų lygios galimybės, prieiga prie darbo rinkos ir taip toliau ir panašiai. Taip pat turėtumėm užkirsti kelią bet kokiai ksenofobiniai um, veiklai, um, rasistiniams pareiškimams, užtikrinti geresnės e, LGBT asmenų e, teisės, kurdami ne tik naujas nuostatas, bet taip pat pasiremdami ir esamais teisės aktais bei ETT teismo praktika. Tikiuosi, kolegos, kad um, prašyma, pranešimas pateikia mano reiškiamą požiūrį, požiūrį tinkamai ir suprantamai ir turint galvoje ekonominę, taip pat socialinę, finansų krizę, negalima pamiršti tokių dalykų, kaip kad migracijos politika, vaikų teisės, LGBT asmenų teisės Mm, ir taip toliau. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai naudingą jų darbą ir taip pat norėčiau išreikšti viltį, kad gruodžio mėnesį galėsime patvirtinti puikiai subalansuotą pranešimą ir jau dabar su nekantrumu laukiu jūsų pastabų ir komentarų bei pasiūlymų dėl pakeitimų. Now, Ačiū, ponė Vlašikova Benova. Dabar mes turime laiko diskusijai ir taip suprantu, kad e, pirmiausia suteiksime ar suteiktume žodį šešėliniai pranešėjai, bet e, jos čia nėra. Taigi žodis poniai Weber, o paskui kitiems, manau, kad matau, ponė Ždanoka paprašė žodžio. Taigi pirmiausia, ponė Weber. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Aš manau, kad iki šiol tikrai sėkmingai bendradarbiavome. Rengiant šį pranešimą, sutarėme dėl pranešimo struktūros, dėl to, ką reikėtų į jį įtraukti ir kad reikia pranešimo, kuris apimtų ilgesnį laikotarpį ir kuris atspindėtų įvairius klausimus. Ir aišku, laukiame pakeitimų siūlymų, nes visi suprantame, kad kalbame kol kas apie pranešimo projektą. Na ir prisiminkime šio ryto diskusiją apie žiniasklaidos laisvę Ir dabar noriu pakartoti vieną iš kilusių klausimų, būtent kaip komisija turėtų reaguoti, kai kyla grėsmė pagrindinėms teisėms. Ar tais atvejais, kai matome, kad pagrindinės teisės yra pažydžiamos įvairiose valstybėse narėse. Jeigu mes vadovausimės komisijos minimalistiniu požiūriu, pagal kurį užtenka vadovautis ES teisės aktais e, ir taikyti žmogaus teisų hartiją. Tai iš tikrųjų kai kurios nuostatos niekada nebus taikomos. Turime dabar galiojančius konkrečius teisės aktus Ir komisija turi daug vairių pasirinkčių - pradėti pažeidimo procedūrą, kreiptis į teismą, tai yra priemonių kiekvienose srityse. Tačiau kalbant apie mm, pagrindinės teisės, kur, e, kurių požiūrių nėra ES teisės aktų, tai iš tikrųjų žmogaus teisų hartijos antrasis straipsnis turėtų būti taikomas. Taigi aš teiksiu būtent su šiuo e, tokio turinio pakeitimą. Ir e, mes, man atrodo, sutarėme visi dėl tokio požiūrio. Ir dar e, pastaba. E, Vėl apie žiniasklaidos laisvę. Nemažai pokyčių vyko per keletą pastarųjų metų. Ir kažkas baisaus atsitiko Europos Sąjungoje. Jeigu mes pagalvosime, kad egzistuoja toks reiškinys kaip vergovė valstybėse narėse, tai tiesiog siaubinga. Tai peržengia vaizduotės ribas, kas galėtų įsivaizduoti, kad 2012-aisiais gali atsitikti tokie atvejai, kad tokia yra realybė tuo laikotarpiu, kuris yra aptartas pranešime. Tai tokios būtų papildomos pastabos. Šiaip norėčiau padėkoti pranešiai, padėkoti sekretoriatui ir mūsų politiniams patarėjams už bendradarbiavimą. Ačiū ponė Weber, ponė Ždanoka. Ačiū pirmininkė, aš pirmiausia be abejo noriu pasveikinti Moniką ir jos komandą už parengtą puikų tekstą. Mes šį tekstą jau aptarėme pranešėjų, susitikime su šešėliniais pranešėjais ir toliau kartu dirbsime svarstydami pasiū, pakeitimų pasiūlymus. Pats pranešimo tekstas, kaip žinote, yra padalintas į keletą dalių. Viena dalis skirta bendroms rekomendacijoms. Ir gerai, kad čia yra ne vien bendro pobūdžio pastabus, bet taip pat išsakyta ir nemažai kritikos pažymime, kas dar nėra atlikta ir ką reikia padaryti. Pirmiausia, kalbama apie tai, kad nėra horizontaliosios direktyvas, kuri užtikrintų kovą su diskriminacija bet kokiu pagrindu. Toks teisės aktas buvo blokuotas taryboje. Taip pat išsakytą kritiką dėl pagrindinių teisų agentūros daugiametės programos ir aš su tos įsiklausimą uždaviau šį ryt pirmininkaujančiai Danijai. Klausiau, kodėl pirmininkaujanti Danija nereikalavo, kad būtų praplėsta ta daugiametė programa, jos apimtis Na ir dėja, parlamentas nedalyvauja šiuo atveju mm, pats bendro sprendimo procedūroje ar nurodytomis svarbiausias teminės sritis, tai mes čia galime tik tai teikti prane... savo pranešimą. Sakoma kritikos komisijai dėl pažeidimų procedūros. Apie tai kalbama septintoje ir aštuntoje dalyje. Mes ko gero turėtume sustiprinti raginimą valstybėms narėms tinkamai laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų. Apie tai yra kalbama 12 dalyje. Čia reikėtų kalbėti ne vien apie kovą su terorizmu. Bet čia reikia platesnių platesnio konteksto žinome, kad kai kurios valstybės narys prisijungia prie tarptautinių konvencijų su tam tikromis išlygomis. Taigi reikėtų patikslinti, atkreipti dėmesį, kaip valstybės narės interpretuoja kai kurias savokas. Taip pat čia jau buvo diskutuojama apie pagrindinių teisių agentūrą ir Kai kurios um, valstybės narės nesutiko, kad į daugiametę programą būtų įtrauktas draudimas diskriminuoti tautinės mažumas. Jos mane, kad šis klausimas yra reglamentuojamas atitinkamos Europos tarybos konvencijos ir kad nereikėtų atskirai spręsti šio klausimą ES teisės aktais. Bet aišku, mes turime savo nuomonę ir savo poziciją šio klausimu. Taigi sveikinu pranešėją, bet turiu dar vieną pastabą žaliųjų frakcijos pozicija buvo išsakyta jau prieš e, kurį laiką. Ir mūsų frakcijos pirmininkas kreipėsi į parlamento pirmininką. Būtent mes vadovavomės tokia pozicija, kad e, reikia vengti dvigubų standartų, kalbant apie žmogaus teisės ES ir už ES ribų. jeigu žmogaus teisų pakomitėtis užsienio reikalų komiteto rengia ataskaitas pagal šalis, kuriuose yra pateikiama padėtis. Taip pat kai kurie klausimai yra sprendžiami ir šiame komitete. Suprantu, kad esame skirtingų nuomonių. Na ir yra ir parlamente tam tikras blokavimas, sprendžiant tą klausimą susijusi su dvigubų standartų taikymu, kai kalbame apie žmogaus teisės ES ir um, už ES ribų. Ačiū, ponė Boskurt. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir noriu išsakyti tris pastabas. Pirmasis dalykas, minimas pranešime, tai yra Romų padėtis ir Romų diskriminacija. Atskirimas švietimo kontekste diskriminacija susi, susijusi su apgyvendinimu ir panašiai. Antras aspektas - nusikaltimai neapykantos pagrindų. Vakar vyko susitikimas, kuriame dalyvavo pilietinės organizacijos ir Europos institucijos ir buvo išsakytas bendras pritarimas tokiam pasiūlymui, kad e, nusikaltimai neapykantos pagrindų būtų baudžiami, už tokius nusikaltimus būtų baudžiama. Aišku, tai neišspręstų vienu įpo visų problemų, tačiau bent jau pasiūstume signalą, kad reikia imtis konkrečių veiksmų. Ir trečiasis e, klausimas, kurį minėjo kai kurie kalbėjusieji ir kurį svarstėme jau anksčiau, kad e, būtent kalbėjome apie Kopenhagos kriterijus, kurie taikomi rengintis stojimui į Europos Sąjungą. Ir kai valstybė stojo į Europos Sąjungą, stebėsena pagrista šiais kriterijais baigėsi ir toliau nebėra konkrečių priemonių, kuriomis ES institucijos galėtų vadovautis, vykdydamos panašią stebėseną. O kalbame apie pagrindinės vertybės, apie demokratijos principus ir panašiai. Tai mes galbūt turėtume parengti rekomendacijas, kad tokia stebėsena turėtų uh, vykti ir po įstojimo ir turėtų būti vykdoma stebėsena valstybėse narėse. Ir mes taip pat turime parengti mechanizmą, kuris užtikrintų vykdymo mm, užtikrinimą. Žinau, kad tai nelengva užduotis, bet svarbi užduotis ES institucijoms. Right. Teigiamas įvaizdis yra svarbus ne tik atskiriems asmenims, tačiau taip pat ir institucijoms, ypač toms, kurios man atliekančios tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Europos Sąjunga negalėtų būti apibūdinama kaip labai savimi pasitikinti. Ir jos oponentai yra vertinami tiek moraliniu, tiek intelektiniu požiūriu kaip antrarūšiai. ES valstybėse e, valdžios struktūros laužo savo įstatymus, siekdamos imtis veiksmų prieš oponentus. Tai buvo Vengrijoje, e, kuomet e, Neseniai vyko panašus teisės aktų pažeidimai kaip 78 metais, nors tai ir kita istorija. Įstatymai yra dažniausiai prastuminėjami tam, kad galėtų būti selektyviai taikomi oponentams trukdyti. Belgijoje Viena iš didžiausių Flandrijos partijų e, Flamsblok buvo uždrausta tam, kad galėtų, tam, kad e, turėtų veikti toliau, turėjo pakeisti savo pavadinimą ir programą. Vokietijoje taip pat bandoma uždrausti NPD partiją ir partija turėjo kreiptis į teismą tam, kad galėtų toliau veikti. Vokietija sufabrikavo įrodymus prieš šią nedidelę politinę partiją ir kreipėsi į konstitucinį teismą, siekdama ne tik uždrausti šią partiją, tačiau taip pat ir politiškai bei pagal būžimosios teisės aktus persekioti šios partijos vadovus ir kitus e, veikėjus. Prieš porą mėnesių vienas e, es komisaras bandė persekėti vieną Niderlandų politinę partiją dėl jos tinklapyje patalpintos tam tikros informacijos. Taip pat galima susilaukti persekiojimo ir už tam tikrus e, akademinio lygio pareiškimus ir nes naujausias pavyzdys yra Prancūzijoje priimtas įstatymas, kurio baudžiama už e, armėnų genocido neįgymą po pirmo pasaulinio karo. Taigi, jeigu e, tiek Armenijoje, tiek Prancūzijoje dirbtumėte istorijos mokytojais, tai galėtumėte susilaukti E, nemažų problemų dėl savo tam tikro neapdairumo. Aš e, labai suprantu dabar vykstančių akademinių diskusijų konteksto, nes e, šiuo metu pasirinkami tokie principai, pagal kuriuos gera kabutėsio istorija išstuma blogą. Aš manau, kad šiuose eurokratų diskusijose paprasčiausiai žmogaus teisės bus pamirštamos arba nustumamos į antrą planą. ES ir jos valstybės narys turėtų garbingai pažvelgti į veidrodį ir pripažinti, kad kai kuriais atvejais jos yra bjaurios autokratinės valstybės, kurios persikioja savo piliečius, o dabar jos bando pasaulyje pamokslauti kitoms šalims apie laisvę ir teisinės valstybės principus, kurių pačios savo šalise netaiko pirmininkas. Mums, manau, gali atsitikti panašiai kaip ir šį rytą, kuomet pritrūks laiko diskusijoms, o prašau. Uh, visų kalbėti kuo trumpiau. Šiai diskusijai yra skirtas 45 minutės. Turime išklausyti ponios Gal, jas teiksime žodį vėliau, o dabar, tiksliau dabar, o po to suteiksime žodį apibendrinti diskusijai poniai Benovai. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai Benovai uh, už jos nuorodą į Kopenhagos kriterijus, kuri įtraukta į dokumento pradžią. Manau, kad tai yra labai geras išeities taškas. Taip pat šiame kontekste norėčiau pabrėžti Kopenhagos kriterijų svarbą, kalbant apskritai apie žmogaus teisės ir tautinių mažumų teisės, bei jų užtikrinimą. Esama kai kurių aspektų, kurios reikėtų svarstyti subsidarumo principą pasitelkus tačiau manau, kad bus teikiami pakeitimai dėl, dėl šių aspektų. Aš pati papildyčiau dokumento tekstą ir pateiksiu atitinkamą pakeitimą tam tikrą uh, e, pusiausvyrą užtikrinančią nuostatą dėl diskriminavimo priežasčių, ypač susijusių su tautinėmis mažumomis. Aš pasigendu tokios <clears throat> papildomos nuostatos. Tikiuosi, kad ji tai bus įtraukta apsvaršius pakeitimus ir galbūt dar įtraukčiau keletą papildomų pasiūlymų dėl vaikų teisės, teisų apsaugos. Dėkuoju už jūsų projektą ir tikiuosi galėsime toliau sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū dabar žodis pranešėjai Flašikovui Benovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už diskusijas, už jūsų pasirinktą ir parodytą šio pranešimo atžvilgių požiūrį. Manau, jei mums pavyks patvirtinti subalansuotą ir pakankamai rimtą pranešimą, tai būtų reikštų rimtą signalą apie mūsų institucijos dedamas pastangas. Aš pasižymėjau jūsų pastabas ir, kaip minėjau, anksčiau kitą savaitę jūs gausite visą pranešimo projekto tekstą su pakeitimais ir pasikartosiu, pakeitimų teikimo terminas baigėsi Liepos 9 dieną. Esu tikra, kad jūsų pakeitimų dėka sugebėsime parengti tikrai gerą pranešimą. Labai ačiū pirmininkė, tikiuosi, kad sutaupiau šiek tiek laiko kitiems kalbėtojams. Dar kartą dėkoju pirmininkas, dėkoju pačiai poniai Flašikovai. Spėjome laiku, tai reiškia, kad prieš perinant, prieš perinant prie kito darbo atvarkės punkto dar kartą noriu priminti, kad pakeitimų tikimo terminas baigėsi Liepos 10 d. 12 val. Balsuosime komitete rugsėjo 19 d. Dabar perkime prie 8 darbo atvarkės punkto. ES pagrindinių teisų agentūros 2011 metų metinė veiklos ataskaita. Martin Džerom pristatys metinės veiklos ataskaitą. Jis yra pagrindinių teisų agentūros direktorius ir ponė Ilse Branskeris, kuri yra uh, valdybos pirmininkė, ES pagrindinių teisų agentūra, kaip žinote, parengė metinę ataskaitą 2011 metų ir šiandien į šią ataskaitą pristato mūsų komitetą, kaip numatyta reglament, e, agentūros veiklą reglamentuojančiame dokumente e, atitinkamą straipsnį ir pasveikinti agentūros e, atstovus, vadovą ir valdybos pirmininkę. Ir apsvarstysime dabar jūsų pristatomą ataskaitą. Pirmiausiai suteikščiau žodį pagrindinių teisų agentūros e, valdybos pirmininkė ponė Brans Keris, o po to e, išklausysime direktoriaus Mortono Džeromą. Ačiū ponė pirmininkė. Glad to be here with you. Ponios ir ponai, man tikrai didelė garbė šiandieną būti čia su jumis ir aptarti pagrindinių teisų agentūros metinę ataskaitą. Joje yra apžvelgiama esama padėtis, praeities darbo rezultatai, bet taip pat yra bandoma numatyti ir galimas perspektyvas ateičiai. Tiesa, tai nėra metinė ataskaita apie pačią agentūrą. Kaip žinote, ataskaitoje yra kalbama apie pagrindinių teisių padėtį Europos Sąjungoje. Žinome, kad neseniai kaip tik diskutavote apie tai ir savo pristatymo metu agentūros direktorius pažvelgs į kai kurios iššūkius kylančius šioje srityje. O šių metų metinės ataskaitos pagrindinis aspektas yra um, žmogaus teisių padėtis ir jos gerinimas, kurio link per pastarosius penkerius metus dirbo agentūra ir aš kaip valdančiosios tarybos pirmininkė dabar norėčiau žengti žingsnį atgal ir pažvelgti į. Mm, ir aptarti tą klausimą, kokią vietą čia užima pagrindinių teisų agentūra. Pirmiausiai, klausimas, kokią vietą užima pagrindinių teisų teisų agentūra, pagrindinių teisų apsaugos srityje Europos Sąjungoje. Toliau kitas klausimas, kokią pridėtinę vertę jų kuria. Ir dabar dėl to pagrindinio mūsų vaidmens. Kai vyko agen... diskusija dėl agentūros steigimo, mm, nuo to laiko praėjo jau keliari metai ir dabar agentūra jau sklandžiai dirba, yra nuolatinė e, pagrindinių teisų e, sferos žaidėja ir yra jau parengta netgi 19 e, pagrindinių, su pagrindinėmis teisėmis susijusių ataskaitų. Jų tikslas yra informuoti visuomenę apie padėtį, taip pat paskatinti diskusijas šio klausimu ES. Tačiau agentūra ne vien tik skelbia ataskaitas, ji taip pat e, formuoja ir teisinio pobūdžio nuomonės, e, rekomendacijas ir jūsų komitetui, pavyzdžiui, dėl įvairių teisėkuros e, rezoliucijų, kaip pat, pavyzdžiui, neseniai dėl santokos režimo, nuosavybės teisiai, dėl pirminių duomenų, rinkimo. Taip pat yra rengiamos metinės konferencijos ir simpozimai pagrindinių teisų klausimų. Ir tai ir sudaro pagrindinę pagrindinių teisų agentūros veiklos sritį. Mes bendradarbiaujame su pilietinės visuomenės e, atstovais, jau daugiau negu 300 narių susirenka į mūsų renginius iš įvairiausių uh, Um, spektrų pilietinės visuomenės veiklos. Ir mes taip pat be abejo e, nuolat bendradarbiaujame ir su pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis tam, kad nuolat darbo atvarkėje ES institucijų atsispindėtų ir pagrindinių žmogaus, ir žmogaus teisų klausimai. Susijusios suinteresuotosios šalis tiek ES, tiek nacionalinių lygių vienos apklausos metu nurodė, kad pagrindinių teisų agentūra per labai ar santykinai trumpą laikotarpį tapo labai rimtu šios srities žaidėjų. Praėjusiais metais netgi daugiau kaip 420 suinteresuotų šalių buvo suvienita e, nevyriausybinio organizacijų, pilietinės visuomenės e, atstovų. 76 procentai um, apklaustųjų sakė, jog agentūra yra vienas iš trijų pagrindinių šaltinių ieškant informacijos apie pagrindinių teisų apsaugą. Ir 73 procentai respondentų teigia, kad jie yra patenkinti arba labai patenkinti rengiamomis metinėmis ataskaitomis, o 71 procentas e, džiaugiasi pasirinktomis teminėmis rytimis. Agentūra glaužiai bendradarbiauja su visais um, veikėjais, dirbančiais ES žmogaus teisės rytyje ir tai yra pagrindas e, tolimesnėms diskusijoms ir darbui. Mes labai džiaugiamės galėdami pabrėžti taip pat ir bendradarbiavimą su Europos taryba, kurios nariai dalyvauja ir valdančiosios tarybos e, veikloje. Bet taip pat mes ir kasdienius kai kurios reikalus sprendžiame tardamiesi su Europos tarybos atstovais. Dirbame taip pat ir su Frontex agentūra, lygių galimybių agentūra, Europos prieglapšio paramos biuru ir kitomis agentūromis. Visos jos prisideda prie geresnio mūsų darbo. Ir stengiamės vieni kitų darbo be abejo nedubliuoti. Agentūros mandato niekuomet niekas nekritikavo. Kaip tikriausiai žinote, pavyzdžiui, vykstant dėryboms dėl naujosios daugiametės finansinės programos, yra atkreipiami E, atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos aspektus agentūros veikloje. Ir tikiuosi, kad jūs turėsite galimybę sureaguoti į mūsų kvietimą neseniai išplatintą ir atvyksite į vieną, į mūsų būstinę kad įsitikintumėte, kaip mes dirbame. Toliau kitas klausimas, kurį minėjau pradžioje savo pasisakymo, kokią pridėtinę vertę kuria agentūra. Jeigu pažvelgsite į 11 ataskaitos puslapį, tikiuosi visi turite ją priešai save. 11 puslapis, beveik pati ataskaitos pradžia. Čia rasite išsamų, bet tikimės dar suprantamą, pakankamai aiškiai suprantamą aprašymą to, kaip E, kokią vietą užima agentūra institucinėje sąrangoje ir kaip yra dirbama tarpusavyje. Mes metinėje ataskaitoje bandome nušviesti būtent sąsajas tarp jungtinių tautų, Europos Sąjungos, e, nacionalinių pagrindinių teisių institucijų. Ir būtent tam kontekste bandome pažvelgti į pagrindinių teisų agentūros darbą ir jo kūrimą pridėtinę naudą. agentūra yra vienintelė nepriklausoma įstaiga, kuri rūpinasi visų pagrindinių teisų spektru minimu pagrindinių teisų hartijoje. Ji teikia specifinio pobūdžio rekomendacijas ir tuo pat metu pabrėžia tarptautinę plotmę pagrindinių teisų apsaugos. Čia galite pažvelgti ir į dešimtąjį skyrių metinės ataskaitos ir plačiau su to susipažinti. Agentūra teikia informaciją ir duomenis renka visoje Europos Sąjungoje. Be to reguliariai organizuoja pilietinės visuomenės e, renginius, būrė įvairias platformas, bando įtraukti visus vyriausybinės lygmenis. Taip pat agentūra gali paremti kitas ES institucijas, bandant integruoti pagrindinių teisų aspektą į jų veiklą. Viena iš apklausų rodo, kad du trečdaliai ES esančių respondentų norėtų žinoti daugiau apie, apie pagrindinės teisės, apie kurias kalbama pagrindinių teisų hartijoje. Ir taip pat jie nori žinoti apie tuos atvejus, kai pagrindinės teisės buvo pažeistos. Duomenų bazė dėl pagrindinių teisių užtikrinimo buvo sukurta bendradarbiaujant taip pat ir su jūsų komiteto nariais. Tad norėčiau dabar paskelbti, jog šių metų pabaigoje agentūra pradės naują įgyvendinimo etapą. Įrengsime vieno langelio principų veikiantį e, tinklapį, kur galima bus trimpelė, trimpelės paspaudimais pasiekti svarbiausias E, pagrindinių teisų hartijos vietas ir susipažinti su tais aspektais plačiau. Tikimės, kad e, tai bus pakankamai informatyvus e, tinklapis, informatyvi priemonė ir tikimės, kad visi e, ateis laikui norėsite susipažinti su to kuriamu tinklapiu. Ir dabar, ponios ir ponai, pabaigai galiu pasakyti, kad tai yra ketvirtoji PTA parengtą metinį ataskaitą. Mes veikiame penktus metus ir naujasi, naujoji penkerių metų darbo programa, e, kurią būtinai reikia tęsti, norint nusekliai tęsti agentūros darbą, netrukus turės būti patvirtinta tarybos. Ir iki metų pabaigos e, turėtų įvykti agentūros darbo įvertinimas, kaip ir numatyta atitinkamame reglamente. Tuomet galėsime padiskutuoti apie tai, kaip agentūrai reikėtų dirbti toliau. Man didelė mm, garbė ir privilegija buvo pristatyti visus šios aspektus e, valdančiosios tarybos vardu. Ir džiugu, kad pagrindinių teisų agentūra sugebėjo tapti reikšmingą veikėją pagrindinių teisų apsaugos srityje ES. Manome, kad institucijos turėtų pasinaudoti mūsų agentūros veiklą ir galimybę prisidėti prie pagrindinių teisų apsaugos užtikrinimo Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, ponė Brant Keris. Dabar išgirsime pagrindinio teisų agentūros direktoriaus Morteno Kerum pasisakymą. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte jau. Tai jau tradicija. Kiekvienais metais lankomės čia ir aptarėme, kas nuveikta ir kokius veiksmus numatome toliau. Taigi džiaugiuosi, kad galime šiandien čia pasisakyti ir mes išklausėme jūsų parengto pranešimo pristatymą. Žinote, dabar mes turime tris metinės ataskaitas, įskaitant ir komisijos metinę ataskaitą. Taigi visos trys ataskaitos kartu pateikė tokį bendrą, aišku, vaizdą ir aiškiai rodo, kad ES žmogaus teisės yra labai svarbus klausimas. Aš kalbėsiu trumpai, galbūt kiek ir paviršutiniškai paminėsiu keturias pagrindinės rytis, kurios yra mums aktualiausios šiuo metu ir kurios liks prioritetinėmis artimiausius mėnesius ir metus. Pirmasis prioritetas būtų um, e, Romo, um, Romai Toliau kalbėsime apie mm, diskriminaciją ir kitus klausimus. Pirmiausia, Romų klausimas. Apie tai jau esame kalbėję anksčiau. Tai išlieka vienas iš pagrindinių klausimų susijęs su žmogaus teisėmis. Tik 50 procentų e, jaunų mm, Romų baigia vidurinį ar profesinį įgyja vidurinį ir profesinį išsilavinimą. Tai rodo mūsų tyrimai. Apie 40 procentų mažiau nei Romų pilietybės žmonių gyvena tokiuose mm, namuose, kur na, šeimos nariai eina miegoti alkani, nes neišgali nusipirkti pakankamai maisto ir Žinau, kad ES institucijos, parlamentas tarp jų ir jūsų komitetas stengiasi keisti susidariusią padėtį. Žinome, kad pernai ES dar kartą patvirtino savo ketinimus, buvo parengta atitinkama strategija Romų integracijos klausimų. Tikimės, kad ši strategija padės mums siekti pažangos šio klausimu. Na ir mūsų agentūra taip pat yra pasirengusi siekti, kad ši strategija būtų realiai gyvendinta. Mūsų mm, turimi mm, tyrimai parodo, kaip būtų galima siekti tų praktinių rezultatų. Ir mes savo ataskaitose ir tyrimuose apžvelgėme teigiamą praktiką ir matome vieną bendrą bruožą, kuris visada yra mm, svarbus ir ryškus. Veiksmai sėkmingi būna tada, kai patys mm, Romai dalyvauja įgyventinant konkrečius sprendimus. Taigi jų dalyvavimas yra esminis. Taip pat e, mums reikalinga pažangos stebėsena. Turime įsitikinti, kad mūsų veiksmai padeda realiai keisti žmonių gyvenimą. Ir agentūra yra pasirengusi nuolat teikti reikiamus duomenis kuriais e, remdamos ES institucijos gali vykdyti stebėseną. Vienoje valstybės narės ir komisija ketina susitikti ir aptarti, kaip gali būti vykdoma tokia stebėsena. Taigi daug veiksmų jau yra imtasi ir mes vykdome tas funkcijas, kurias, kurios mums buvo pavestos pagal atitinkamą komunikatą pernai. Antras klausimas - duomenų apsauga. Kaip užtikrinti duomenų apsaugą vystantis technologijoms, kaip ir pažymėta metinėje ataskaitoje, šis klausimas yra vis aktualesnis um, pastaraisiais metais ir Įtin aktualius yra socialinės žiniasklaidos priemonės, socialiniai tinklai, taip pat keleivių duomenų įrašų perdavimas ir kiti klausimai, kurie yra svarstomi Libė komitete. Agentūra praeitą mėnesį suringė metinį simpozimą ir jį paskyrė e, duomenų sulaikymo klausimai, profilių e, kūrimai ir socialiniams tinklams. Ir mes džiaugiamės, kad parlamentas taip pat, parlamento atstovai dalyvavo šiame simpozijume, mes to tikrai džiaugiamės. Trečiasis klausimas - prieglapstis. Metinėje ataskaitoje kalbama apie mm, asmenų iš Šiaurės Afrikos padidėjusi srautą į Europą po arabų pavasario ir kalbama apie tokią prieglapčių sistemą, e, tokios sistemos sukūrimą, kuri užtikrintų žmogaus teisų laikymasi. Reikia vykdyti deportacijos stebėseną ir turi būti nustatytos nepriklausomos tokios stebėsenos sistemos Reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisėm saugos standartų. Vis dėlto 2011 pabaigoje 13 ES valstybių narių dar neturėjo įsteigusios tokių sistemų. Galiu paminėti ir keletą teigiamų aspektų. Praeitų metų mūsų metinėje ataskaitoje rašėme, kad devynios valstybės narės nenumatė jokių alternatyvų imigrantų sulaikymui. Šiemet konstatuojame, kad tik dvi valstybės narės neturi tokių alternatyvų. Taigi reikia priimti sprendimą dėl prieglapšio sistemos kuo greičiau ir užtikrinti, kad žmogaus teisų būtų laikomasi prieglopščio srityje. O dabar ketvirtoji sritis. Daugybinė diskriminacija. Diskriminacija dėl keleto pagrindų. Mes ją vadiname daugybinė diskriminacija. Čia galime kalbėti apie rimtus e, žmogaus teisų pažeidimus. Pavyzdžiui, viena Romų tautybės moteris buvo prievarta sterilizuota būtent dėl jos etninės priklausomybės. Toks pavyzdys yra minimas ataskaitoje. Taip pat ir valstybių narių Šios ryties ekspertai vis daugiau duomenų renka apie daugybinės diskriminacijos atvejus. Reikalingi įstatymai, teisės nuostatos, kurios užkirstų kelią tokiai daugybiniai diskriminacijai ir kad būtų aiškus politinių diskusijų kontekstas. Mūsų agentūra šiuo metu vykdo projektą skirtą daugybiniai diskriminacijai sveikatos priežiūros sektoriuje. Ir tai yra kalbama mūsų ataskaitose skirtose konkre... konkrečioms sritims. Ir yra labai daug aspektų, apie kuriuos mm, būtų galima kalbėti ir rudenį Libė komitetui mielai pateiksime daugiau informacijos. Ir taip pat pasiūlymas dėl horizontaliosios direktyvos padėtų iš tikrųjų panaikinti tą diskriminacijos pagrindų hierarchiją ir pradėti tyrimą, e, kaip įmanoma, skumbiau. Taigi, kitais metais mes pristatysime tolesnių metų pažangos ataskaitą. Iki tada turime spręsti labai daug klausimų susijusių su pagrindinėmis žmogaus teisėmis Europos Sąjungoje. Ir dar trumpai pasakysiu, kad e, keliaudamas 27 valstybėse narėse, susitikdamas su pilietinės visuomenės atstovais, kitais asmenimis, e, susidarau tokį aišku vaizdą, kokios yra bendros problemos susijusios e, su taupimo priemonėmis, su sunkia ekonominė padėtimi iš tikrųjų turime daugiau dėmesio skirti pažeidžiamiausiams mūsų visuomenės grupėms, asmenims, kurie turi psichinės veikatos problemų ir panašiai. Mes turime teikti jiems pakankamą paramą. Migrantai, neteisėti migrantai, tautinės mažumos, vaikai teisė gauti išsilavinimą, kitos sritis mes visi, politiniai formuotojai, visos institucijos turime iš tikrųjų spręsti visas problemas ir na, kažkaip e, užtikrinti pagalbą net ir sunkiu ekonominiu laikotarpiu. Ir aišku, stebėsime, kaip toliau keisis padėtis šio požiūriu. ES, o mūsų agentūra, pagrindinė teisų agentūra, visada pasirengusi teikti visokiojopą pagalbą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar laikas diskusijoms. Keletas narių paprašė žodžio. Ir kadangi šis klausimas e, bus šiandien svarstamas iki pusės penkių, o turime laikytis numatyto grafiko ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Kons. Ačiū, pirmiausia noriu padėkoti už jūsų ataskaitą ir už jos pristatymą ir sutinku, kad agentūra tapo labai svarbia veikėja žmogaus teisų apsaugos rytyje per pastarosius penkis metus ir mm, ačiū, kad pakvietėte ir mūsų apsilankyti agentūroje. Jūs pristatėte labai svarbes ataskaitas, kurios turi pridėtinę vertę Europos lygmenių ir mes dažnai vadovavomės tokiamis frazėmis. Jūs kalbėjote apie skirtingus pagrindinių teisų tarsi sluoksnius ar lygmenis. Kai kalbame apie demokratijos principus ir pagrindinės e, teisės, Europos, Europos Sąjunga e, labai priklausoma nuo valstybių narių e, pozicijos ir ar valstybės narės laikosi pagrindinių principų. Na ir kokios, tačiau mūsų turimos teisinės priemonės yra tikrai nepakankamos, mes turime labai apribotas priemonės. ES turi ribotas priemonės šią prasme. Ir um, jums turėčiau klausimą. Kažkada jūs e, kalbėjote apie valstybės e, narės ir yra pavojus, kad juose yra pažeidžiamos uh, pagrindinės europinės vertybės, sakėte, kad svarbu nagrinėti ne konkrečius atvejus, galbūt, o bendrą sistemą. Ir jūs sakėte, kad bendras požiūris, bendras kontekstas yra svarbiausia. Ir aš noriu paklausti, ar jūs turite įgaliojimus vertinti tokį bendrą kontekstą, bendras sistemas. Nes e, matau dabar jūsų ataskaitoje, kad jūs e, tarsi nagrinėjat skirtingas dalis, skirtingus lygmenius, bet galbūt ne tiek apie bendrą sistemą. Manyčiau, jūsų atsakymas greičiausiai bus toks, kad jūs neturite tokių įgaliojimų. Ko jums reikėtų, kad jūsų įgaliojimai būtų platesni, nes galbūt uh, parlamentas galėtų jums šio požiūriu padėti, ar šis komitetas, tai manau, mums visiems aktualus klausimas. Growing, so... Ačiū, poniai Gans. Šio kitų kalbėtojų neviršyti dviejų minučių kalbėjimo laiko ir pasiekti gerų ponios Gans. Pavyzdžių žodis poniai Weber. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pagrindinių teisų agentūros vadovams, kad atvyko susitikti su mumis ir pasidalino savo pastarų metų veiklos rezultatais. Man susidaro dviejopas įspūdis. Viena vertus vertinu jūsų veiklą, antra vertus vis dar atrodo, kad agentūra nėra ta svarbiausia institucija, kuri ES mastu gintų pagrindinės teisės. Peržiūrint reglamentą, kurio nustatomi agentūros įgaliojimai, galbūt reikėtų atkreipti į tai daugiau dėmesio panos Flašikovos Benovos pranešime taip pat būtų galima daugiau nuorodų patalpinti į jūsų agentūrą. Jau galbūt trečią kartą pasikartosiu, jei ne ketvirtą, sakydama, kad e, kuomet Europos Sąjungos teisės aktai yra pakankamai aiškus, ar tai būtų reglamentai ar direktyvos. Tuomet komisija turi labai daug įvairių priemonių, kurias gali pasitelkti, pritaikydama tam tikras sankcijas valstybėms narėms, kurios neperkelia šių teisės aktų nuostatų. Ir yra priešingai, jeigu tie teisės aktai nėra aiškus ir vienareikšmiški. Ar remiantis ES, sutartimi dėl ES veikimo, agentūra galėtų, pavyzdžiui, imtis aktyvesnių veiksmų, sakykime, žiniasklaidos veiklos rytyje arba kalbant apie Romų padėtį, jūs nekalbate apie konkrečius įvykius, bet minite tik tai <clears throat> bendrus dalykus. Žinoma, reikia jums tam tikrų įgaliojimų, bet kalbėdami apie daugkartinė diskriminacija arba diskriminacija. Aš pagaidaučiau, kad daugiau dėmesio skirtumėte seksualinėms mažumoms. Taigi reikėtų nuoseklesnio požiūrio į tas veiklos rytis už e, kurias agentūra būtų atsakinga ir manau, kad agentūros veikla turėtų apimti e, visas tas rytis, kurios susijusios su pagrindinėmis e, teisėmis Europos Sąjungoje. Pone, gal noriu pasveikinti agentūros vadovą ir valdybos pirmininkę po penkerių agentūros veiklos metų tikrai galima teikti, kad jūs tapote matomi Europos pagrindinių teisių kontekste, ar diskusijos vyktų mūsų komitete, ar kur nors kitur. Europos Sąjungoje agentūra visuomet e, tose diskusijose dalyvauja, anksčiau ir vėliau pradeda dalyvauti, tai yra svarbus aspektas, tačiau valdybos pirmininkė minėjo bendradarbiavimą su kitomis agentūromis ir su juo susijęs mano klausimas per pastruosius metus įvykiai, įvykiai parodė, kad galima bendradarbiauti agentūroms tarpusavyje ir taip išvengti veiklos dubliavimus. Norėčiau teigiamai vertinti jūsų pastangą šioje srityje. Savo ataskaitoje jūs kalbate apie atskiras rytis. Minėtos temos šiuo metu yra pačios svarbiausios, tačiau dar pridurčiau, papildyčiau visų ataskaitą dar vieną sritimi, kurią reikėtų atkreipti dėmesį būsimosiuose ataskaitose. Ir uh, tas rytis būtų susijusi su tautinėmis arba kalbinėmis mažumomis. Tai yra, e, tos mažumos sudaro maždaug 10 procentų visų ES gyventojų. Man susidaro įspūdis, kad ES institucijų lygmenių bandoma užtušuoti šias problemas ir tik tai bendrais bruožais jas paminėti, nepaisant to, kad jos tikrai nusipelno dėmesio ypač turint omenyje, kad jūsų būsimoji penkerių metų veiklos programoje šis klausimas atsispindi ir tai parodo, kad e, tai yra tikrai nemaža problema daugelį valstybių narių, ponė Ždanoka. Ačiū pirmininkė, aš taip pat nuoširdžiai noriu pasveikinti poną Kierumą ir e, ponė Beris. Vis tiek malonu su jumis sustikti, nepaisant to, kad kartais ir kritiškai atsiliepiu apie jūsų ataskaitas. Norėčiau pratesti šią tradiciją. Vai pratesti Kingos gal mintį dėl tautinių mažumų skaitydama jūsų ataskaitą, dabar suvokiau, kodėl valstybės narės kvestionavo tą nuostatą dėl diskriminacijos priklausimo tam tikrai tautiniai grupiai pagrindų, nes jūs nenurodėte tos priklausomybės kaip diskriminacijos vardindami diskriminacijos priežastis, tai yra penktoje dalyje. Apie tai kalbama, nurodomos įvairios diskriminacijos priežastis, <clears throat> daugkartinė diskriminacija, diskriminacija lyties pagrindų kitais pagrindais, tačiau diskriminacija e, dėl priklausimo tautinėms mažumoms apie ją kalbama kitoje vietoje ir čia daugiausiai dėmesio skiriate tai rasizmui. Tai tik viena iš sudėdamųjų šio diskriminavimo dalių. Kalbinių požiūrių visiškai neužsimenama apie diskriminavimą švietimo srityje pagrindinių teisų hartijoje, tuo tarpu tai nurodoma kaip, arba teisė į švietimą yra nurodoma kaip viena iš pagrindinių kalbinių mažumų teisų. Tačiau ataskaitoje nieko nekalbama apie kalbinės problemas. Galbūt siekiant šiek tiek labiau užtikrinti pusiausvyrą būsimosios ataskaitose reikėtų į tai daugiau dėmesio atkreipti. Kitas aspektas susijęs su jau anksčiau aptartu Monikos Benovos pranešimu, kuomet valstybės narės raginamos laikytis prisimtų tarptautinių įsipareigojimų. Jūsų ataskaita yra tikrai puikus informacijos šaltinis. Dešimtajame skyriuje yra pateikiamos lentelės, pateikiant informaciją apie tai, kokios valstybės narės neratifikavo arba nepasireiškė tam tikrų konvencijų. Matome, kad dar yra daug, dar galima daug ką nuveikti ir reikia paraginti valstybės narės imtis darbo puikiai žinome, kad e, Pagrindinių teisų agentūra e, darbės savo daugiametės veiklos programos gali parengti ir atitinkamus raginimus arba pasiūlymus. Ir jei ji pateiktų tuos e, pasiūlymus, raginimus arba reikalavimus, tuomet būtų galima rimčiau apsvarstyti, kaip išspręsti problemas, su kuriamis susidurime. Pirmininkas. Ačiū, atkreipsime dėmesį į šią pastabą, sprendimą turės priimti koordinatoriai dėl, kadangi koordinatoriai priima sprendimus dėl mūsų komiteto darbo atvarkės sudarimo ir kol kas tas klausimas nebuvo įtrauktas, tačiau mm, jį pasižymėjau ir jį svarstysime per koordinatorių posėdį. Pone Flotras, teikime žodis. Ačiū, tai yra puikus darbinis dokumentas. Pritariu ponios Weber idėjai, kad ši veiklos ataskaita galėtų e, tapti tuo motyvu pradėti tam tikras procedūras su valstybių narių atžvilgiu, kurios e, nėra gyvendinusios atitinkamų teisės aktų, kalbėjote apie sienų kontrolę ir išreiškite atitinkamą susirūpinimą, pasirašėte taip pat bendrabiavimą su Frontex agentūra 2010 metais, siekdami įtraukti ją į savo strategijos dėl žmogaus teisų įgyvendinimą. Noriu jūsų paklausti, kaip ketinate bendradarbiauti arba kokiu veiksmu imtis, kad Frontex agentūra imtųsi papildomų veiksmų, užtikrindama pagrindinės žmogaus teisės, e, taip pat ir savo veikloje apsaugant e, ES išorinę sieną, ar ketinate apsilankyti tam tikrose pasienio e, perimo punktuose ar kokiu kitų veiksmų imtis dėl Romų padėties jūsų teikimuose pasiūlymuose raginama imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant užtikrinti Romų integraciją. Ir e, jau, jau e, priimtų politinių sprendimų įgyvendinimą įvertinti, kokiu priemonių turite, kad galėtumėte nustatyti bendruosius rodiklius arba kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti Romų padėtį visoje Europos Sąjungoje dėl e, nelydimų nepilnamečių 2012 metais komisija e, įsteigė atitinkamą ekspertų darbo grupę, spręsti jų problemams, kaip jūs dalyvaujate šios darbo grupės veikloje ir ar e, manote, kad jūsų veikla galėtų būti naudinga pat parengiant tam tikrus kriterijus ar tam tikrus e, rodiklius, pagal kuriuos būtų galima įvertinti valstybių narių politiką e, šioje srityje. Ponas Kleis, jūsų, jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris jūsų ataskaitos e, vietas. Jūsų įgaliojimų ir veiklos sritis yra tokia plati, kad e, kartais galima pasiklysti detalėse. Teisė balsuoti užsieniečiams ataskaitoje kalbama, tai reikia pašalinti e, kliūtis užsieniečiams balsuoti. Aš nemanyčiau, kad e, teisė užsieniečiams dalyvauti rinkimuose svečioje šalyje turėtų būti laikoma pamatinė teisė. Tai visiškai priklauso nuo priimančios šalies pasirengimo tokią teisę steigti ar nesteigti. Tikrai negalima to laikyti pagrindinė teisė. Kalbėdami apie pagrindinės teisės, pastebime tam e, tikras infliacijos apraškas. E, jūsų ataskaitoje jūs kalbate apie alternatyvas vairios galimybės e, legalizuotis nelegaliai e, į šalį atvykusiems migrantams. E, Belgijoje mes turime tikrai nemažai neigiamas patirties sukaupę su tokiais žmonėmis, nes jų išlaikymas labai brangiai kainuoja maždaug 500 eurų per dieną vienam asmeniui, taip pat negalime kontroliuoti jų judėjimo, o jeigu juos po to išsiunčiame uh, į e, atvykimo šalį, tai tuomet jau elgiamės neteisingai. E, taip pat e, savo ataskaitoje minite moteris, kurios dėvi veido apdangalus ir laikote tai tam tikrą prasme taip pat viena iš pagrindinių teisų, tačiau aš manyčiau, kad tokiu būdu tik tai bandoma e, įtvirtinti e, tam tikras islamo dogmas ir e, taigi vertinčiau tai kaip tik tai problemų aprašymą, tačiau jokių pasiūlymų, kaip su jomis kovoti ir jas spręsti, nepateikim. Pone Lunačiak, suteikim žodį. For... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Brans Kierins ir taip pat ponui Kierim ne tik už metinę ataskaitą pateiktą ir jos pristatymą, bet ir apskritai už puikų jūsų darbą. Prisiminkime vieną opiausių. Um, prisiminkime vieną straipsnį, pavyzdžiui, e, kuris pasirodė Austrijoje mm, apie e, jūsų agentūrą. Ne visada žiniasklaida tinkamai e, nušviečia jūsų darbą. Tad ką ketinate daryti, kad visuomenė geriau žinotų apie jūs ir būtų užkirstas kelias naujienoms e, tik vieną aspektą jūsų darbo vertinančioms. Dar vienas klausimas, kurį noriu užduoti. Kalbėjote apie migraciją ir prieglapšio suteikimą, apie būtinybę kurti bendrą Europos prieglapšio sistemą. Man atrodo, daug kas iš mūsų su tuo sutiktų. Jau reikėjo ją sukurti žymiai anksčiau iš tikrųjų. Ir sakėte, kad nepakanka e, nacionalinio veiksmingo stebėjimo to, kaip yra elgiamasi su pabėgėliais, kaip jie yra, kokiamis sąlygomis laikomi, kaip skirstomi pagal savo kilmės šalis. Taigi, ką galėtų jūsų manimų parlamentas nuveikti, pavyzdžiui, padėdamas jums jūsų veikloje, siekiant pažangos čia ypač turint galvoje tą faktą, kad daugelis valstybių narių, skaitant ir mano gimtoje šalia Austrija, linkusios gražinti asmenis į jų kilmės šalis, kurie jau iš tikrųjų pakankamai gerai įsitvirtino šalyje, į kurią atvyko, moka kalbą, puikiai yra integravęsi ir iš tikrųjų net nereikėtų gal jų gražinti. Žinau pati apie vieną atvejį, kai um, asmuo 17 metų jau gyveno šalyje iš, iš Ukrainos, paskui vėl buvo um, nuspręsta gražinti į Ukrainą, į, į Kosovą. Ir buvo nuspręsta išskirti tą porą. Um, kita mintis dėl um, ksenofobijos um, prevencijos. Čia jūsų veikla itin reikšminga ir, man rodos, dabar reikėtų galbūt susipažinti su, su, su skaičiais konkrečiais, kiek yra e, paramos sulaukiama tiems veiksmams ir ką iš tiesų daro e, institucijos siekdamos užkirsti kelią ksenofobijai. <clears throat> Uh, I wondered if the representatives of uh, FRA um, think that the problem of discrimination against Kalbant apie pagrindinių teisų agentūros veiklą, reikėtų tikriausiai dar pagalvoti ir apie tai, ar nereikėtų reglamentuoti įvairių partijų veiklos valstybėse narėse ir ar tikrai turėtų būti um, neapykantos kampanijos organizuojamos prieš kai kurias partijas, e, ar turėtų būti agituojama už vieną ar kitą partiją. Man atrodo, kad tai yra vienas iš e, diskriminacijos motyvų. Thank you. I was just uh, reading the. Ponas Sogar dabar. Ačiū, aš kaip tik e, peržvelgiau šeštąjį skyrių, kur yra kalbama apie diskriminaciją etniniais ar asiniais motyvais ir neradau nieko apie Slovakijos etinę mažumą, kuri susiduria su įvairiomis sankcijomis e, ir problemomis dėl galiojančio kalbos įstatymo. Čia daug atvejų yra minima skyriuje, bet niekur nėra užsimenama apie šią konkrečią problemą. Tad mano klausimas yra, Ar esate susipažinę su situacija? Žinote, kad e, yra kalbos įstatymas, kuriuo bandoma apriboti etninių mažumų šalyje laisvę. Pone Grisbek toliau. Bet kalbėkite trumpai, prašyčiau. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, kalbėsiu trumpai, kaip ir kolegos. Noriu pabrėžti, kad e, ataskaita yra pakankamai išsami, yra daug įvairios pavadžio informacijos pateikta, noriu kreipti dėmesį į man svarbės teminės rytis. Tai yra vaikų teisų apsauga, jai yra skirtas atitinkamas ataskaitos skyrius kalbama apie nepilnamečius e, perkeltus asmenys, e, kitas vaikų grupės ir apie e, nepilnamečių atžvilgių taikomas teisinės priemonės arba teisingumą, užtikri, teisingumo užtikrinimą jų atžvilgių, turint omenyje, kad tėvams išsiskyrus vaikų padėtis dažnai būna pakankamai e, dramatiška, ypač turint omenyje e, tos atvejus, kai vaikų tėvai yra iš skirtingų šalių, tuomet e, daug problemų kyla dėl vaikų priežiūros. Jūs tiesiogiai apie tai ataskaitoje nekalbate, jeigu leistumėte, aš norėčiau jums raštu atsiųsti tam tikro paužio informaciją, norėčiau, kad jūs ją įvertintumėte, nes tikrai nemanau, kad nieko negirdėjote apie tokią padėtį ir konkrečius įvykius. Kitas dalykas susijęs su e, jūsų darbų e, ir veiklos pristatymų. Galbūt e, viešinimu, nes tikrai mm, ES piliečiams būtų labai naudinga daugiau gauti informacijos apie jūsų veiklą. Ponas Romeo. Ačiū, atsiprašau, kad vėluoju, bet mm, vienam skyriui yra kalbama apie diskriminaciją ir apie diskriminacijos motyvus. Mano klausimas būtų, jeigu nėra kol kas dar aiškaus pasiūlymo dėl uh, lygių teisių užtikrinimo direktyvos, Ar galima kokiu nors kitų būdų mm, užkirsti kelią diskriminavimui įvairaus pobūdžio Europoje? Ačiū ir dabar tą pačią tvarką steiksime žodį mūsų svečiams. Pirmiausia, valdy, valdančiosios tarybos pirmininkė kalbės, paskui direktorius. Prašom, ponė Brantskeris. Ačiū. Ačiū už visą šūsnį klausimų ir komentarų. Mes dar jūs aptarsime be abejo ir grįžę į savo būstinę, bet ką galiu dabar jau pasakyti yra, kad daugelis jūsų kalbate apie apskritai agentūros veiklos kontekstą ir apie tai, kokius klausimus galima įtraukti į mūsų veiklą ir kurių ne. Be abejo, tai yra labai susijęs su dabar aptariama daugiametė finansinė programa ir kaip ir aš jau pabrėžiau pati, tai taip pat susijęs su busimomis diskusijomis dėl e, agentūros reglamento e, peržiūri, peržiūros. E, kaip tik dabar yra baigiamas vertinimas mūsų agentūros veiklos. Iki metų pabaigos jį reikia pristatyti ir paskui jau kaip tik bus tinkamas laikas spręsti kylančius iššūkius ar problemas susijusius su kompetencijo, su įgaliojimais, su mandatu, ir esu įsitikinusi, kad parlamentas čia suvaidins tikrai reikšmingą rolę. Na ir matyti, kad tikrai yra peno diskusijoms, ypač jeigu jūs galvojate, kad agentūra galėtų nuveikti dar daugiau negu kad daro dabar. Toliau dėl kitų klausimų reiktų pasakyti, mes iš tiesų esame Europos Sąjungos agentūra ir dėl to negalime e, daryti įtakos e, nacionaliniam lygmeniui, stebėsenai nacionaliniu lygmeniu. Žinome, kad e, yra tam skirtos kitos kompetentingos institucijos ir neturėtumėm dubliuoti jų veiklos. Ačiū poniai Ždanokai už klausimą dėl kalbinių aspektų. Ir Kinga gal ir dar kiti komiteto nariai tos klausimus minėjo. Tiesa, kad agentūra e, tyria pagrindinius šešius diskriminacijos motyvus, kurie yra įtvirtinti dabartiniuose teisėse aktuose ir e, pagrindinių teisių hartijoje, kaip žinote, yra žymiai daugiau diskriminacijos motyvų numatyta, taigi ir čia dar yra erdvės agentūrai plėsti savo veiklą. Sutinku su tuo, kaip ir jūs minėjote. Švietimo srityje, pavyzdžiui, um, kalbiniai klausimai turėtų būti sprendžiami. Ypač um, jeigu klausimai yra svarbus visai Europos Sąjungą ir jų nuolat iškyla, kaip mes matome daug kur Europoje. Priimame domen ir kritiką pareikštą, reikės direktorius dar į tai galės nuodugniau sureaguoti. Dabar jeigu pažvelgsime į atitinkamą ataskaitos vietą, kur kalbama apie dalyvavimą, pavyzdžiui, vietos rinkimuose, manyčiau, kad um, agentūra kreipia dėmesį tiesiog į tai, kokios teisės yra numatytos. Ir dalyvavimas vietos rinkimuose be abejo yra aktyvaus integravimos į visuomenę dalis. Reikėtų mokytis iš gerosios praktikos, net ir neturint galbūt gyvendinamų šioje srityje teisės aktų. Ir reiktų kaupti tą gerąją patirtį, kad būtų galima ją apsikeisti tarp valstybių narių, padiskutuoti apie rūpimus klausimus. Nesakau, kad būtinai taip turi būti, bet vis dėlto tai yra skatintinas e, veiklos aspektas. Toliau dar dėl etninių mažumų man priminė tą klausimą, beveik jau ir sureagavau. Gal reikėtų tik pasisakyti kiek konkrečiau. Konkretus diskriminavimo motyvas yra tai, ką vertina agentūra ir ką vertins ateityje be abejo. Tačiau daugiametė finansinėje programoje yra kalbama labiau apie institucijų bendradarbiavimo užtikrinimą ir rasizmo problema egzistuoja ir noriu priminti, kad apie tai yra taip pat kalbamasi net ir šiuo metu, ypač kai ksenofobijos ir rasizmo, kovos su ksenofobija ir rasizmu agentūra virto pagrindinių teisų agentūra ir galbūt tai iš dalies paaiškina situaciją, bet be abejo apie tuos dalykus reikės kalbėti. Your turn. Ačiū, panas Kerum. Labai trumpai dėl įgaliojimų turim prisiminti tos laikus, kai tik buvo kalbama apie agentūros įgaliojimus, ar tai turėtų būti žmogaus teisų agentūra ir svarstyti visus su žmogaus teisų klausimus. Ar tai turėtų būti labiau specializuota agentūra? Na ir be abejo, atliekamas vertinimas gali po to vėl atsinaujinti diskusiją dėl reglamento ir šis klausimas vėl gali kilti ir bus galbūt aptariamas, kokie turėtų būti mūsų įgaliojimai ir ar reikėtų įtraukti daugiau klausimų į agentūros veiklą. Buvo užduotas klausimas apie prieglopščio sritį, tai labai plati sritis ir galbūt kažkada vėliau galėčiau atsakyti išsameu. Šiuo metu mes atliekame tyrimą ir nagrinėjame padėtį viduržėmio jūros regione, kaip atliekama sienų kontrolė jūrose, taip pat, e, kaip atliekama kontrolė oro uostose, yra mūsų darbuotojai skirtingose teritorijose, kurie kalbasi su pareigūnais, su migrantais, su prieglopšio prašytojais, kitais asmenimis, asmenimis, kurie teikia pagalbą, taip pat asmenimis, kurie yra gražinami. Taigi mes keliavome prie Turkijos ir Graikijos sienos, į tą viduržemyrus regioną, e, kaupiame medžiagą, juos jau turime nemažai ir mielai ją pateiksime ir aptarsime, tada, kai ji bus e, galtinai baigta renkti. Ir aišku, iš tų diskusijų gali kilti nemažai pasiūlymų ir idėjų tolesniai veiklai. dėl LGBT asmenų teisių. Mūsų apklausa netrukus baigsis ir tikime sulaukti apie šimto tūkstančių atsakymų. Tai būtų išsameusias atsakymų komplektas, kokį kada nors esame gavę ir galėsime tada um, susidaryti bendrą vaizdą apie diskriminaciją, apie neapykantą gristus nusikaltimus ir panašiai. Taigi tai didžiausia iki šiol vykdyta apklausa. Dabar dėl horizontaliosios direktyvos. Be abejo, tokia direktyva būtų labai svarbi, mūsų bendro darbo dalis pati savaime, bet taip pat papildyta ir darbą, sprendžiant klausimus susijusius su daugybinė diskriminacija. Tai tikimės, kad e, bus daroma pažangos šiuo atveju. Vaikų teisės ir vaikų padėtis. Tai taip pat yra sritis, kurioje mes taip pat e, norime nuveikti kuo daugiau ir lauksime ir Europos parlamento pozicijos ir pasiūlymų dėl to, kokių reikėtų imtis iniciatyvų. Mes taip pat ir nagrinėjame vaikų su negale klausimus. Kol kas viskas yra tik idėjų ir pasiūlymų etape. Ačiū. Pone Flotra, atsiprašau, bet e, neišgirdau atsakymo į savo klausimą apie Romus. Kokie ištikliai bus e, skirti įmantis e, veiksmų paremtų pasaulio banko tyrimų. Taip pat klausiau apie vidutinio laikotarpio tarpinę peržiūrą. Galbūt e, galite atsakyti dar į šį klausimą, skirti tam dar vieną minutę, kai kurie e, parlamento nariai neišgirdo atsakymą į savo klausimus, taigi jūsų paskutinės, paskutiniai atsakymai. L'autre, Madame Flotre, il y a eu un problème de traduction, un problème d'interprétation. Si vous pouvez répéter tout ça. Buvo techninių nesklandumų, galbūt ponia Flotr galėtų pakartoti savo klausimą. Pakartosiu, kokiu tolesnių veiksnių bus imtasi susijusių su Pasaulio banko tyrimu dėl Romo Kitas klausimas - nelydimi nepilnamečiai ir galiausiai veiksmų plano tarpinis vertinimas. Taip pat, e, panas Keromai, tikriausiai prisimenate, kad ir kiti parlamento nariai dar uždavė klausimų, galbūt e, galėtumėte atsakyti visiems Ir to baigsime šią diskusiją, nes po to iš karto turime pereiti prie kito pranešimo, kurį parengė mūsų kolega e, Trenta Filydės. Ačiū, atsiprašau. Negirdėjau vertimo, kai kalbėjote. Tolesniai veiksmai susijęs su tyrimu skirtų Romų klausimai. Tyrimas, kurį atliko pasaulio, atlikome pas, bendradarbiaudami su pasaulio banku. Mes parengėme pirmąją ataskaitą ir dabar mums aktualiausia ta tyrimo dalis, kuri buvo skirta 300 savivaldybių. Aiškinomės, kokius veiksmus šios savivaldybės uh, taiko. Kitais metais prasidės naujas to tyrimo etapas ir mes bendradarbiausime su šiomis savivaldybėmis ir bandysime rengti bendras strategijas, metodus, kurie padėtų Roms integruotis Taip pat, kaip sakiau, mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, grupe valstybių narių, tų, kuriams šie klausimai aktualiausi ir kuriame stebėsienos mechanizmą, kuriame rodiklius. Pirmiausia, tam, kad pačios valstybės narės galėtų naudotis, bet taip pat, kad mes turėtume rodiklius, kurie leistų lyginti padėtį visose 27 valstybėse narėse. Galtinis tikslas yra toks, nes e, tyrimo rezultatai bus e, paskelbti visose valstybėse narėse. Kol kas mes e, dirbame tik su 13 valstybių narių dėl nelidimų nepilnamečių. Kol kas mes nesimame tolesnių veiksmų susijusių su šiuo tyrimu. Kaip sakiau, mes dabar daugiausia dirbame pasienyje, nagrinėjame kokią situaciją pasienio teritorijose. Taigi tokia yra padėtis. O dėl tarpinės ataskaitos nesu tikras, koks būtų atsakymas į šį klausimą. Galbūt aš galiu pasitikslinti ir atsakyti vėliau. Ačiū. I may suggest, I may suggest. Noriu pasiūlyti kolegoms, kurie nemano gavę pakankamai išsamius atsakymus į savo klausimus, tos klausimus dar kartą užduoti raštu. Pagrindinė teisų agentūros atstovams mes jau viršėjome šią diskusiją numatytą laiką. Tai yra išsami ataskaita ir buvo pakankamai išsami diskusija. sutikras, kad bus galima vėliau užduoti agentūros atstovams klausimus ir e, jie bus pasirengę raštu išsamei juos atsakyti. Mes tuo tarpu turime tęsti savo darbus tam, kad nepasikartotų įveikiai dar kartą, kurie vyko šiandien ryte, kuomet Smarkiai viršėjome numatytą posėdžio laiką, kadangi po to dar vyks koordinatorių posėdis. Norėčiau padėkoti pagrindinė teisų agentūros atstovams, ponai Kerimi ir poniai Bėris. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir linkime sėkmės jūsų darbe. Yep. So let's move on. Let's move on. We having now Teskime darbus. Devintasis darbo atvarkės punktas. Sustiprintas ES solidarumo priemonės prieglopščio teikimo srityje. Kriekos Trintafilidis yra pranešėjas, svarstysime pakeitimus, 159 buvo pateikti pirminiam pranešimo projektui, kuris buvo pristatytas gegužės mėnesį vykusiame lybė komiteto posėdėje. Pirmiausia, išklausysime pranešėjo, po to šiek tiek padiskutuosime. Prašau. Kaip žinote, šis pranešimas su savo iniciatyva skirtas e, e, siekiams sukurti bendrą prieglobščio teikimo erdvę Europos Sąjungoje ir užtikrinti solidarumą. Bandome sudaryti sąlygas tolygiai pasiskirstyti naštą ir atsakomybę Europos Sąjungoje, sukuriant bendrą prieglobščio teikimo sistemą Europos Sąjungoje tam, kad e, palengvintume tų šalių, kurios kenčia nuo neproporcingos prieglopščio prašytojo naštos dalę remiamės Europos Sąjungos teisė ir tarptautinėmis konvencijomis prieglopščio teikimo srityje buvo daug pateikta pakeitimų ir atrodo, kad kolegos pritarė pranešime išdėstumėms tikslams ir pakeitimais mano pranešimas yra e, papildomas, pagerinamas. Manau, kad reikės dėrėtis dėl kompromisinių pakeitimų, nes daug panašių pakeitimų yra teikiama. Esame ir kai kurių punktų, dėl kurių pranešėjo ir pakeitimų teikėjų nuomonės skiriasi, nes pakeitimai kai kurie neatitinka pranešimo tikslų, todėl dėl jų nebus įmanoma ieškoti kompromisų, taigi kokiuose srityse galėtume susitarti. Aš pasistengsiu svarstyti tos pakeitimus, dėl kurių būtų galima iškoti kompromisų, o kitiems galbūt kitus apskaitai perimsiu ir jiems pritarsiu. Noriu padėkoti kolegoms Holma ir, ir Gijom už pasiūlymus dėl, antrosio, dėl B dalies. Ketvirtojoje dalyje siekiama įvertinti skirtingą padėtį valstybėse narėse ar tarptautiniu mastu. Būtina palyginti statistinius duomenis su atskirų valstybių gebėjimais priimti pabėgėlius. Aš teiksiu kompromisinį pakeitimą, į kurį bus įtraukiami Ulman ir Hirš pasiūlymai, kuriuose minimi prieglopšio tikimo prašymai po arabų pavasario. Penktojoje dalyje naudojamas terminas solid asylum decision. Ši, šis terminas siūlomas Monikos Holma ir Simono Busutil. Ir čia turima, turimi omenyje rėmimo pajėgumai, siekiant e, suvaldyti sviruojančius prieglopšio prašytojų srautus Valstybės narės turi nustatyti teisingas procedūras, kaip kolegos Gijom ir Papa Nikolau siūlo padaryti savo pakeitimuose, kalbant apie techninę paramą, palankiai vertiname Papa Nikolau ir Gijom pakeitimus, juose stengiamasi apibrėžti stebėsenas prieglopščio prašymų stebėsinos tarnybos arba tarnybų veiksmų koordinavimas kuriuose valstybėse narėse. Kompromisinėme pakeitime atkreipimas dėmesys į tai, kad šios tarnybos veiklos sėkmė priklausys nuo aktyvaus valstybių narių dalyvavimo. Kalbant apie bendradarbiavimą tarp Eurašio tikimo sistemos ir Frontexo, pritariu Gijom ir Holma ir pakeitimams, juose kalbama apie Frontex įsipareigojimus e, tarptautiniu mastu žmogaus teisų kontekste. Negalima paprasčiausiai gražinti žmonių į atvykimo šalis dėl finansinio solidarumo. Manau, kad netgi neprireiks kompromisinių pakeitimų, nors keturis ir parengiau nes e, šiaip kolegų pakeitimuose kalbama beveik apie tą patį. Kalba eina apie būtinybę lankščiai panaudoti lėšas, greitai ir paprastai turėti galimybę e, jomis pasinaudoti, jeigu e, patektume į nenumatytas situacijas. Taip pat siekiama, kad įgyveninant ES komisijos finansuojamus projektus būtų pasiekima kuo didesnė pridėtinė vertė ir komisijos finansuojami projektai neturėtų dubliuoti su nacionaliniu vyriausybių finansuojamais projektais prieglopščio srityje. Kalbant apie Dublino reglamentą būtina pakeisti tiek jo logiką, tiek dvasę. 14 metais komisija turėtų peržiūrėti, remiantis e, Monikos Volmar pakeitimu Dublino reglamentą. Jis kalba apie būtinybę komisijai e, šią peržiūrą atlikti ir e, nustatyti tokias prieglopščio tiekimo sistemas, kurios atitiktų tarptautinius standartus. Atkreipimas dėmesys, kad Dublino reglamente našta tarp valstybių narių nepaskirstoma deramai ir tolygiai, todėl būtina toliau apie tai e, diskutuoti, nustatant e, prieglopšio teikimo prašymą vertinančias valstybės. Kitose pakeitimuose siūlomi panašus dalykai kaip ir mano pranešime, taigi manau, kad galime tikėtis kompromisinių pakeitimų dėl e, kolektyvinių prieglopščio teikimo prašymų bei e, prašytojo teisės e, į rimtą jo prašymo apsvarstymą. daugumą pakeitimus e, pateiktų EUREMA bandomajam projektui susilaukė mūsų pritarimo, tačiau tam, kad projektas būtų sėkmingai gyvenėtas, jame turi aktyviau dalyvauti valstybės narės. Komisija paskelbė teiksinti pasiūlymą e, dėl palankesnių prieglopščio prašytojų, dėl palangesnių sąlygų sudarimo prieglopščių prašytojams, atskiroms jų grupėms, tačiau mes manome, kad asmenys, kuriems taiko, kurios žvilgių taikoma tarptautiniu mastu apsauga ir paprasti prieglopščių prašytojai smarkiai skiriasi vieni nuo kitų, todėl būtina išsamei išsiaiškinti visas prieglopščio prašymo aplinkybės arba e, asmenų, e, saugomų asmenų perkelimo į kitas ES šalis aplinkybės. Kalbant apie naujos prieglopščio teikimo sistemos sukūrimą ES, noriu pabrėžti, kad mano pranešime nesiūloma keisti pasienio kontrolės arba vizų išdavimo tvarkos. Pranešime minimi tik e, reglamentai, e, kuriais remiantis e, yra sprendžiami šie klausimai. Ir mes manome, kad turime laikytis prieglopščio teikimo srityje prisimamų įsipareigojimų. Tiek prieglopščio prašytojai, tiek valstybės narės turėtų daugiau naudos iš to. Jei ES mastu galiotų vienodas taisyklės, tuomet turėtume mažiau priekybos žmonėmis e, kontrabandininkų aukų ir ponas Trentofilidis atsiprašo vertėjų už tai, kad kalbėjo neišverčiamai greitai. Ačiū už e, pakeitimų pristatymus. E, pirmiausiai dabar steiksime žodį. Frakcijos toms, kaip supratau, ponas Busutil prašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, tačiau LP šešėlį pranešė ir ponė Holma ir, ir manau, kad jį turėtų klausti pirmoji. Pirmininkas sutinka steigti žodį pirmiausia šešėliniams pranešėjams, po to kitiems, ponė Holma ir jums teikimas žodis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Trenta Filidis, jo padėjėjams už glaudų intensyvų dialogą rengiant šį pranešimą ir už abipusios pastangas ieškant kompromisų. Svarstant šį pranešimą savo iniciatyvą, pirmą mintis, kuri ateina į galvą susijusiu su šeštuoju kompromisu, kurį galbūt reikėtų persvarstyti, mes kalbame apie apsaugos standartų griežtinimą, Mes tuo tarpu siekiame, kad jau galiojantis ir nustatyti apsaugos standartai būtų užtikrinti, jų būtų laikomasi, o nesiekime tų apsaugos standartų dar e, labiau griežtinti. Nereikėtų standartų griežtinti dar neužtikrinus galiojančių standartų laikymus. Taigi turėtume dėti pastangas tam, kad būtų laikomasi galiojančių standartų. Dar kartą noriu tą pabrėžti. Dėl aštunto kompromiso norėčiau mm, pasitikslinti, kuomet kalbam apie stebėseną ir vertinimą. Noriu paklausti kolegos Triento Filidžio, Ten minimi įvairūs e, partneriai vietos lygmenių dalyvaujantis e, stebėsinos įvertinimo procese. E, nemanau, kad būtų paprasta šį pasiūlymą įgyveninti. Ar tai reiškia, kad tos struktūros turėtų savo vertinimą pateikti EASO, o EASO įtrauktų tą vertinimą į savo programą, nes būtų labai sudėtinga atsiklausti visų 27 valstybių narių, 28 NVO ir kitų organizacijų arba prašyti jų parengti tam tikras vertinimo ataskaitas. Norėčiau čia uh, išgirsti tam tikrą jūsų paaiškinimą, nes už bendrąją stebėsiną kartu su komisija yra atsakinga EASU. Tai labai svarbu aiškiai pasidalinti atsakomybę šioje srityje, priešingų atveju galime sunkiai tikėtis tikroviško įvertinimo. Kalbant apie EUREMA projektą, čia prašyčiau, svarstant 15 kolegos bus sutilio kompromisą, papildyti jį raginimu komisijai kuo greičiau pateikti teisėkuros pasiūlymą, kad eurema taptų veiksmingų ES mechanizmų ir priemonę užtikrinančią tų asmenų e, apsaugą, kurie patiria papildomą spaudimą dėl savo geografinės ar demografinės padėties. Tokiu būdu čia būtų daugiausiai apginami Maltos interesai. Malta yra sala ir patiria didžiulį pabėgėlių prieglopšio prašytojų antplūdį ir perkelimas iš Maltos asmenų į kitas šalis vyksta labai uh, sudėtingai. E, panaši padėtis yra ir Lampedūza, Italija, tačiau Malta daugiausiai kenčia nuo šios problemos. O antroji šalis, kuri labiausiai apkrausta, apkrauta ir labiausiai kenčia nuo prieglopšio prašytojų, yra Belgija. Dėl jos specifinės padėties, e, su kuria iš dalies susitrime taip pat ir Graikijoje. Ir e, kalbant apie tą antrąją fronto liniją arba prieglopščio prašytojų liniją, kai e, Belgija čia patiria didesnę naštą nei Italija. Tuomet, kai yra suteikiama, jeigu jau mes konstatuotume arba pripažintume, kad esame tam tikros padėties, tai manau, kad būtų lengviau e, laikyti solidarumo principų ir padėti tokiai šaliai kaip Malta, nes e, priešingų atveju ja, būtų labai sunku savarankiškai susidaroti su tą padėtimi. Manau, kad Dublino reglamentas kelia nemažai problemų E, trimis aspektais, ne pats reglamentas e, Dublino, tačiau, pavyzdžiui, Graikijos atveju e, daug problemų kelia Turkija, uždarydama pasienį ir tokiu būdu nelegali migracija vyksta būtent iš Turkijos į Graikiją. Ir dėl įvairių priežasčių nelegalūs migrantai atvyksta uh, patenka iš Turkijos į Graikiją ir mes e, nedrįstame, nesiryštame paraginti Turkijos imtis rimtesnės atsakomybės sprendžiant šią problemą. Ačiū ponė Gijom, dabar suteiksiu žodį ir labai prašau trumpai kalbėti. Telegrafiniu stiliumi kalbėsiu. Norėčiau e, padėkoti ponui Triento Filidžiui už jo pastangas siekiant kompromiso, kuriant bendrą prieglopšio teikimo sistemą. Pritariu didžiai daliai teikiamų kompromisinių pakeitimų, galbūt juos būtų galima šiek tiek patikslinti. Kitiems pakeitimams pritarti būtų sunku. Apie tai jau kalbėjome Libė komitete. <clears throat> Norėčiau e, tik tai keletą esminių elementų paminėti, pristatydama savo frakcijos poziciją Trinto Felidžio pranešimo atžvilgių. Atkreipti dėmesį į solidarumo ir atsakomybės klausimą. Jiems daugiausiai dėmesio skiriame, teikdami savo pasiūlymus šiame komitete, e, siekiant bendros prieglopščio suteikimo sistemos turime užtikrinti ne tik solidarumą tarp valstybių narių, tačiau taip pat privalome užtikrinti, kad tas solidarumas būtų vienodai pasidalyjamas atskirų valstybių narių, prisimant vienodą atsakomybės dalį, turime sustiprinti praktinį bendradarbiavimą, suvokiant to bendradarbiavimo padarinius. Su ir skiriant atitinkamą finansavimą prieglopščio teikimo e, tarnyboms. Tiek dabar, tiek ateityje turime atsižvelgti į e, šios agentūros e, turimą biudžetą, kuris šiuo metu yra tikrai nepakankamas, turime numatyti papildomas finansavimo priemonės. Trečiasis aspektas susijęs su tuo, kad praktinis bendradarbiavimas negali vykti E, teisės aktų harmonizavimo sąskaita. Apie tai jau kalbėjome sustikdami su Danijos ministru ir nenorėčiau grįžti prie šio klausimo. Kalbant apie ES finansavimą, pageidaučiau, kad tekste būtų atkreipimas dėmesys į tai, kad diskusijos dėl busimosios daugiametės finansinės programos prieglopščio ir migracijos fondui būtų teikiama daugiau lėšų ir jis nebūtų laikomas e, papildomų finansavimo šaltinių nacionaliniams biudžetams. Reikia papildyti dabartinės nuostatas susijusios finansavimo sistema dviem tikslais. Ta sistema turi, veikti, turi būti veiksminga, nustatant aiškius finansavimo tikslus ir E, geriau koordinuojant turimas finansinės priemonės. Taip pat būtina užtikrinti finansavimo sistemos skaidrumą ir visiškai nepritariu ponios Holmaier teikiamas pasiūlymams dėl suinteresuotų subjektų vaidmens. Manau, kad e, tas požiūris e, galėtų būti taikomas rengiant programas, tačiau kalbant apie finansavimą ES e, lėšomis e, reikėtų pasirinkti geresnį požiūrį, atsirinkat atitinkamus e, finansavimo projektus. Taigi tiek trumpai telegrafinius stilium žodis ponui Romėva. Uh, Kalbėsiu labai trumpai, nes aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė kiti kalbėtojai. Iš tikrųjų, čia reikia kelti ne tik solidarumo, bet ir teisingumo ir veiksmingumo aspektus. Būtent apie tai turime kalbėti. Kitas dalykas, kiek suprantu, tai nėra kas nors, kas turėtų būti padaroma asmens prašančio prieglapšio valstybė narė prašymo. Iš tikrųjų, mes norime norime žvelgti į prieglapšio prašytą kaip į asmenį, kuris atvyksta į Europos Sąjungą, o ne į konkrečią valstybę narę. Dabar perinu konkrečiai prie pakeitimų siūlomų. Niekas neatsispindi kompromisiniam variante. Viskas atsispindi kompromisiniam variante, ką mes siūlom, siūlėme. Taigi, kiek suprantu, uh, nevertinate jų neigiamai. Dar kai kuriuos pakeitimus, aišku, siūlysime ir papildomai. Ir ką norėčiau pabrėžti, tai klausimą dėl fondų panaudojimo. Jie turėtų būti lengviau prieinami, kad būtų galima geriau reaguoti į poreikius. Ir kitas minėtinas aspektas ar klausimas yra, kaip jau sakiau, solidarumo klausimas solidarumas su tomis valstybėmis narėmis, kurios skaudžiausiai pajunta tą spaudimą, jūs susidariusią situaciją dėl pabėgėlių. O šiaip norėjau tiesiog pasakyti, kad kaip ir nuo pat pradžių, taip ir, taip ir dabar remiame kolegos parengtą pranešimą. Ačiū. Dabar prašau visų, parlament, visų komiteto narių padėti vieni kitiems baigti posėdį laiku. Taigi laikykitės jums skirto kalbėjimo laiko ir pirmiausia, ponas Busutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti ponai Trenta Filidės ir jį pasveikinti su to, kad parengė tokį puikų pranešimą. E, reikia pasakyti, kad pranešėjas yra tiesiog puikiai susipažinęs su um, keblė padėtimi savo gimtojo šalyje ir turime ir su juo parodyti solidarumą. Mano šalis taip pat susiduria su nemažu spaudimu, galbūt ir su didesniu, bet aš apsiribosiu porą aptartinų aspektų. Pirmiausiai, dėl atsakomybės paskirstimo. Ypatingai galvojant apie Dublino reglamentą. Dublino reglamentas tikrai yra opus klausimas daugam iš mūsų. Ir man atrodo, kad reikėtų pagaliau viską išsiaiškinti dėl Dublino reglamento. Jis yra paremtas klaidinga prielaida, nes yra primetama atsakomybė tik vienai valstybei nariai ir nekalbama apie jokį pasidalymą tarp visų valstybių narių. Tai reiškia, kad jeigu visi nusprendžia, E, staiga tik į vieną šalį, valstybę narę vykti e, ir tokiu būdu patekti į ES tik per ją, tuomet ta valstybė narė tampa atsakinga. Mm, bet tai yra visiškai neteisingas požiūris. Iš tikrųjų, nelabai um, skanu visą tai. Ir 2010 metais 90 procentų visų neteisėtai ES atvykusių asmenų atvyko per vieną valstybę narę. Tai yra per Graikiją. Ir būtent taip nutiko dėl Dublino reglamento. Graikija turėjo prisimti atsakomybę už 90 procentų neteisė, neteisėtai patekusių ES pabėgėlių. Tai yra viena kertinių problemų Dublino reglamento. Dėl to reikėtų peržiūrėti šį reglamentą ir pakeisti prielaidas, kuriomis yra paremtas tas reglamentas. Reikėtų pasakyti aiškiai, kad valstybės narės dalyjasi atsakomybę, bent jau tais atvejais, kai yra akivaizdu, kad atskiros valstybės narės susiduria su akivaizdžiais sunkumais. Toliau dėl, dėl paskirstimo mechanizmo. Žinome, kad yra specialus eureme mechanizmas, kuris buvo specialiai pritaikytas mano šaliai Maltai. Ir Čia yra kalbama apie perskirstimą iš Maltos į kitas valstybės narės. Tačiau, mėly bičiuliai, sistema neveikia. Junktinės Amerikos valstijos, pavyzdžiui, daugiau asmenų priemė iš mano šalies pagal perskirstimo principą negu visos 27 valstybės narės kartu. Taigi jeigu tai turėtų parodyti, jog eurema veikia, tuomet nelabai suprantu um, apskritai, apie ką čia kalbame. Man atrodo, reikėtų į svarbiausią aspektą atkreipti dėmesį į tai, kad sistema veiktų. Nesvarbu, ar tai yra laisvanoriškų pagrindų, ar privaloma tvarka paremta sistema. Todėl turėtumėm pasiūsti aišku signalą komisijai, kad ji pagaliau pateiktų um, adekvačią sistemą. Irgi turėtų uh, būti pritaikyta visoms valstybėms narėms ir ypač toms uh, turėtų jį padėti, kurios uh, susiduria su didžiulėmis problemomis. Taigi turėtumėm siekti tokios sistemos, kuri yra paremta tinkamų teisinių pagrindų ir kuri leistų spręsti išskirtinio pobūdžio e, situacijas ar skubės situacijas susidarančios paskirose valstybėse narėse. Ir ypač paremčiau 119 ir 120 pakeitimus, kuriuos jau minėjo ir ponė Olmaier. Ji reiškė paramą tiems, praneši, tiems pakeitimams ir tikiuosi, kad ir pranešėjas atižvelgs į juos pasisakymą. Ačiū už pasisakymą. Toliau. Pone Latford. Uh, chairman, I'm, I'm not a... Pirmininkė, aš nesu frakcijos šešėlė pranešėja, bet vis tiek turiu keletą pastabų Iš tikrųjų, reikalingas solidarumas, užtikrinant bendrą prieglapščio sistemą. Aišku, valstybės narės privalo veiksmingai veikti prieglapščio srityje ir sienų valdymo srityje. Ir aišku, mes turime įvertinti turimus gebėjimus. Padėtis e, susijusi su tais gebėjimais ir pajėgumu yra skirtinga įvairiose ES dalyse. Galbūt ir sunku būtų įvertinti kuri valstybė narė yra e, nepalankiausioje padėtyje. Keturios ES valstybės Prancūzija, Vokietija ir kitas gauna didžiąją dalį prieglapščių prašymų ES. Ir taip pat e, ponas Busutil sakė, kad e, per Graikiją atvyksta 90 procentų visų prieglapščių prašytojų. Ir daugelis šių asmenų tiesiog lieka ilgiau, nei leidžia jų viza. Na ir aišku, kyla klausimai, kaip spręsti visas šias problemas. Be abejo, aš pasisakau už solidarumą, praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Reikia padėti toms valstybėms narėms, kurios pačios negali užtikrinti sėkmingo prieglobžio sistemos veikimo. Aš pati pasisakyčiau už tai, kad reikėtų palaukti komisijos atliekamos eurema, e, vert, atliekamo eurema vertinimo ir tik tada kalbėti apie atitinkamos sistemos, vieningos sistemos kūrimą. Aišku, turime galvoti apie tai, kad vienas pagrindinių principų mm, mums, kuriant prieglopščio sistemą, yra tinkamas požiūris į žmonės, kurie prašo prieglopščio. Tai mes turime sarstyti bendrą kontekstą, turime atsižvelgti į tai, į kur pirmiausia atvyksta prieglupščio prašytojai, mm, paskui galvoti apie tai, kur perkelti tos žmonės. Jeigu būtų sukurta tokia nuolatinė perkelimo sistema, tai na, galbūt būtų tam tikrų pavojų su tuo susijusio. Ačiū. Ne, aš noriu dar priminti laikrodį. Ne tą, ne į tą žiūriu, kuris nebeveikia, o į tebeveikiantį laikrodį. Taip, aš taip pat pasisakau už bendradarbiavimą, bet mes diskusijoje turime remtis faktais. Eurostat statistika rodo, kad Švedija, Prancūzija, Švedija, Vokietija, Jungtinė, atsiprašau, Luksemburgas ir Belgija buvo ta šalis, kurios gavo per pastarosius porą metų daugiausia prieglopščio prašymų. Ir aišku, kalbant apie Dublino antrąjį reglamentą, be abejo, jis turi būti peržiūrėtas ir uh, supaprastintas ir manau, kad iki 2012 turime sukurti bendrą prieglapšio e, sistemą, tačiau Dublino antrasis reglamentas neturi tapti kažkokiu pagrindu nevienodam traktavimui. Aš manau, Taip pat, kad ir prieglupščio prašytojų e, reikėtų paklausti jų nuomonės, kaip ir valstybių narių. Na ir čia turėtume, aišku, kalbėti ne vien apie prieglušių prašytojus, bet ir tos asmenys, kurie jau gauna tarptautinę apsaugą. O komisija be abejo turi pabaigti Euremas vertinimą, kaip jau ir buvo minėta. Toliau vizų atsisakymo režimas. Tai nėra migracijos politikos e, dalis ar prieglobšio politikos dalis ir nors yra tam tikrų pažeidimų, kalbant apie vizų režimą, Bet, e, na, viza suteikia žmonėms e, galimybę tris mėnesius būti šalyje turizmo, mokymosi ir kitais tikslais. Ir tai nėra prieglupščio politikos dalis. Ačiū, ponas Brons. Ačiū, aš turiu keletą klausimų. Nors Turbūt aš esu optimistas. Mes turime kalbėti ne vien apie e, prieglopšio prašytojų perkelimą, bet ir vertinimą, ar prieglopšio prašytojai yra tikrieji prieglopšio prašytojai. Ar jiems tikrai jo reikia? Turime įvertinti, kiek prašymų patvirtinama, kiek atmetama ir po to, kokia dalis prieglopšio prašytojų galiausiai išsiunčiama į kilmės šalį. Mm, <coughs> Kai kurie Prieglušio prašytojai iš tikrųjų galiausiai perkeliami į kitas šalis ir Frontex generalinis direktorius sakė, kad daugelis asmenų, kurie mm, atvyksta iš Turkijos per Graikiją, yra tiesiog neregistruojami, ne, nedokumentuojami kažkaip ir po to sunku įvertinti, kas su jais atsitinka vėliau. Ponas Pavanikolau, ačiū. Manau, kad darbas su šiuo klausimu yra labai e, svarbus. Aš dabar ką tik atvykau iš Graikijos. Iš tikrųjų labai daug asmenų ten mm, atvyksta ir prašo prieglopšio. E, na, šis pranešimas savo iniciatyvą yra puikiai galimybė aptarti naujus pasiūlymus, naujas idėjas ir aptarti solidarumą ir kaip jis veikia, ne vien teoriškai, bet ir praktiškai. Mums tai labai praktiškas klausimas Graikijoje. Taip veikia ten Frontexas, kitos institucijos, bet dėje rezultatai mūsų netenkina. Taigi šis pranešimas suteikia galimybę aptarti naujas idėjas naujus pasiūlymus susijusius su solidarumu. Ir, kaip sakė kolegė, turime įvertinti faktus. Kai kurios pietų valstybės susiduria su daug, didesniais sunkumais negu e, šiaurės regionų šalis. Tokia yra realybė. Ačiū. Jetzt, Frau. Ačiū. Toliau, ponia Holma ir uždėjo klausimą komisijai, galbūt komisijos atstovai norėtų jį sureaguoti. Panas Adalbert. Na, gerai, neatsakysime į klausimą, vis teiksime žodį pranešėjai Trento Filidis. Pirmininkė, suprantu jūsų susirūpinimą dėl to, kad e, baigėsi posėdžio laikas. Aš mėginau Triento Felidžio pranešimą padaryti, paversti Libė komiteto pranešimu ir pritariau dideliai daliai pateiktų pakeitimų. E, kai kurias kitus e, apjungiau į kompromisinius pakeitimus. Daugelis šiandien minėtų klausimų negali būti atskirai komentuojami. Pritariu ponios Volma ir pasiūlymui surenkti šešėlinių pranešėjų sustikimą ir jame aptarti visus šios klausimus. Dėkoju visiems kolegoms, padėjėjams, kurie padėjo man šį pranešimą renkti. Pirmininkas, ačiū ponui Trento Felidžiui, ne tik už jo pastangas apibendrinti išgirstus pasiūlymus ir pasistengti įtraukti juos į savo pranešimo projektą. Taip pat už tai, kad kalbėjote trumpai, noriu padėkoti. Turime pasivyti bėgantį laiką, kad galėtume apsvarstyti kitą darbo atvarkės klausimą. Tai yra pranešimas, kurį, kurį parengė Ana Hedon dėl vaikų apsaugos skaitmeninėme pasaulyje. Tai yra nuomonės projektas kuris buvo parinktas reaguojant į komisijos komunikatą dėl Europos e, geresnės vaikų apsaugos strategijos internete. Turėsime išklausę Anas Het e, pristatymą, turėsime apsispręsti iki kada galėsime teikti pakeitimus. Ačiū pirmininkė, šis klausimas yra labai svarbus. Tai nuomonė pranešimus savo iniciatyvą, tačiau dėl to nepamirtų, neturime pamiršti savo atsakomybės apsaugoti vaikus skaitmeninėme pasaulyje. Privalome užtikrinti deramą savo vaikų apsaugą internete, interneto erdvė užtikrina vaikams galimybę e, gauti informaciją, vystytis, tačiau taip pat internetas susijęs ir su dideliais pavojais, įvairiaus, įvairaus pobūdžio e, šaipimusi, e, priekabiavimu, bauginimu, taip pat sukčiavimo atveju dažnai pasitaiko arba e, vaikai internete susipažįsta su nederamo turinio informacija tiek moraliniu, tiek teisiniu požiūriu būtina privaloma tvarka užtikrinti vaikų apsaugą interneto erdvėje. Esam e, vaikų apsaugos konvencijos ir pagal ją būtina užtikrinti visapusišką vaikų apsaugą. Todėl mes, remdamėsi konvencijos nuostatomis, privalome pasirūpinti, kad e, mūsų priimami įstatymai e, užtikrintų visapusišką vaikų apsaugą. Europos žmogaus teisų konvencijos antrajame straipsnėje minimos įvairios teisės, pavyzdžiui, teisė į gyvybę, aštuntame straipsnėje teisė į privačios, privatumo. <clears throat> Taip pat būtina įtraukti ir dar papildomą teisę, e, kuri minima Europos išgumo teismo sprendime, tai yra teisė į vaikų apsaugą interneto erdvėje ir būtina atitinkamai peržiūrėti galiojančius ES teisės aktus bei duomenų su domenų apsauga susijusius įstatymus ne tik valstybių narių vyriausybės turintis veiksmų, tačiau ir visa Europos visuomenė turi dėti pastangas interneto operatoriai arba įvairios savanoriškos organizacijos. Esama karštų dabar telefono linijų kurios e, atlieka labai svarbu darbą teikdamos pagalbą e, vaikams. Turime apsaugoti vaikus suremdamėsi atitinkamomis teisinėmis nuostatomis, o komisija turi rinkti statistinius duomenis apie tai, kaip kovojama su įvairiais e, neigiamais reiškiniais, kurių pasitaiko internete vaikų atžvilgių, pavyzdžiui, su vaikų pornografija, su priekabiavimu. Būtina užtikrinti e, tarpusavę suderinti įvairias teisės, teisę naudotis internetu, teisę e, kreiptis į teismą, siekiant apsaugoti vaikus. Kitus aspektus aš įtraukčiau daugiau nuostatų į šią nuomonę, pavyzdžiui, atskirą skyrių, kuriame būtų rekomenduojamos reklamos taisyklės arba e, atkreipiamas dėmesys į vartotojų teisės, e, į tėvų galimybės geriau apsaugoti vaikus, tačiau tikiuosi, kad kultūros komitetas išsameu apsvarstys šią temą. Labai apgalėstauju, kad IMKO komitetas nerengia savo nuomonės, e, nes vaikai taip pat yra vartotojai ir čia būtų galima vertinti vaikų teisų apsaugą kaip vartotojų teisų apsaugos kontekste. Komitete bus balsuojama Liepos 10 dieną. Tikiuosi, kad Libė komitete Liepos 9 dieną, pirmadienį, galėsime balsuoti, todėl pakeitimus reikia teikti, pateikti iki birželio 25 dienos 12 valandos. Dabar išklausykime ponios Grisbek. Prašau jums žodis. Labai ačiū, sveikinu pranešėją, dėkuoju už puikiai atliktą darbą. Kultūros komiteto pranešėją taip pat pritariu išsakytiems vertinimams dėl to, kad Inko komitetas nerengia savo nuomonės, nes e, šitama susijusi taip pat su vartotojų teisų apsauga. tiek komiteto rengiamas dokumento tekstas, tiek, pranešė, tiek pranešėjas tekstas yra tikras iššūkis teisinė prasme. Vertinant statistinius duomenys su pasibaisėjimu galime konstatuoti, kad interneto skaitmeninio pasaulio mastai didėja astronominė progresija. Vaikai, e, jaunimas beveik neįsivaizduoja savo gyvenimo be kompiuterio, 82 procentai 15 mečių turi savo profilį socialiniuose tinkluose. Naudojasi kitomis įvairiomis e, <clears throat> interneto priemonėmis, tačiau atitinkama progresija didėja ir grėsmių skaičius, grėsmių, kurias patiria vaikai, e, vairių gaunamų e, smurtinio pobūdžio, vulgaraus pobūdžio, žinučių, informacijos, e, įvairių internetinių šiukšlių. Vienas iš penkių nepilnamečių e, patyrė internete e, seksualinį priekabiavimą, 34 procentai yra e, susipažinę internete su seksualinio pobūdžio turiniu, nors jo neieškojo. Prancūzijoje buvo atliktas tyrimas prieš kelias savaitės, buvo tyriami nepilnamečių nuo 11 iki 17 metų 41 procentas tarp jų pasisiūsdami kokią nors informaciją iš interneto susidūrė e, nesavo norų su šokiruojančio pobūdžio interneto turiniu. Žinoma, reikia stengtis užtikrinti pusiausvyrą tarp e, švietimo, e, pramonės įmonių, konkurencingumo užtikrinimo teisės į informaciją, atsižvelgti žiniasklaidos raidą, į naujų technologijų naudojimą ir e, nepilnamečių sugebėjimą labai puikiai tomis technologijomis naudotis ir būtinybės dėkti ar taikyti apsaugos priemonės, tą pusiausvyrą užtikrinti yra labai sunku Čia reikia stengtis e, pabandyti tą padaryti be abejonės ir kaip įprasta įvairiose mūsų svarstamose dokumentų tekstuose. Žinoma, daugiausiai dėmesio skirsime kardomiesiems veiksmams, informavimo kampanijoms, siekdami atkreipti e, nepilnamečių jaunuolių jų tėvų dėmesį į pavojų susijusių su skaitmeniniu pasauliu. Ir e, manau, kad e, neturėtume pastenkinti vien šiais veiksmais, nes tai būtų vien tik tai pončiaus piloto vykdoma politika. E, neturėtume bendrais brožais vertinti interneto erdvės kaip grėsmingos ar pavojingos. Nepaisant to, kad dažnai e, yra tokia padėtis šeimose, e, kai e, vaikai yra daug labiau išprūsę interneto naudojimo prasme už savo tėvus, nes anksčiau pagrindinis informacijos šaltinis buvo televizija, dabar jo tapo mobilusis telefonas. Apibendrinant ir pabaigai noriu pasakyti, kad nei viena priemonė e, atskirai nesugebės užtikrinti e, vaikų apsaugą interneto erdvėje, tik tai derina tarpusavį teisinės, techninės, pedagoginės ir kitokias kitokio pobūdžio politinės priemonės, kurių, manau, imsis mūsų parlamentas, bus galima rasti veiksmingą atsaką e, į reaguojant į šią problemą, kuri tikrai yra labai svarbi visiems europiečiams. Viena vertus būtina gerbti vaikų teisės, tačiau taip pat privalome nepamiršti savo atsakomybės ir imtis visų turimų teisinių ir kitokių priemonių siekiant apsaugoti vaikus, e, turime imti šios atsakomybės kartu, kalbant e, ir turime derinti e, tarpusavėje tiek veiksmus taikomus švietimo srityje, tiek teisinius veiksmus. Pone Grisbek, jūs esate šešėlinė pranešėja. Šiuo klausimu dabar komiteto nariam žodis, pone Busutiliu, prašau. Angelili. Ačiū, ponė pirmininkė, aš ponios Andželilį, EPP frakcijos šešėlinės pranešėjos vardu kalbėsiu, ji negalėjo dalyvauti šios dienos posėdį. Bet tik trumpai užsiminsiu apie keletą aspektų, kuriuos jį norėtų iškelti ir dėl kurių jūs siūlys pakeitimus. Pirmiausiai, nuomonėje yra visiškai teisingai kalbama apie tai, kad reikėtų um, teisinį pagrindą aiškesnį numatyti, apibrėžtis aiškesnės. Ir mūsų manimų reikėtų čia atsižvelgti į neseniai patvirtintą direktyvą dėl kovos su seksualiniu e, vaikų išnaudojimu ir mm, vaikų pornografija. Toliau duomenys kol kas dar nėra surinkti išsamus, nerenkami išsamus ES lygmenių, jie nėra palyginami. Dar norėtumėm, kad būtų įmamasi daugia pakopio e, požiūrio, įtraukiant visus interesuotusius asmenys į procesus. E, Taip pat reikėtų kartų spragą užverti ir tėvai turėtų suprasti tas naujas technologijas ir stengtis užkirsti kelią neigiamai įtakai daromai vaikams. Toliau visą tai reikėtų daryti taip, kad būtų išvengiama antrinės vaikų viktimizacijos ir galiausiai reikia stipresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir taip pat ir trečiosios šalis turėtų būti pareigojamos pašalinti iš interneto turinį, kuris yra neadekvatus ir um, yra kokiame nors toje šalyje esančiame serveryje, kad būtų užkirstas kelias vartotojų, interneto vartotojų vaikų išnaudojimui. Ačiū, ponė Sygor. Ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst der Berichterstatterin dafür danken, dass sie sich dieses. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už tai, kad ji ėmėsi šio klausimo, nes tai tema, kuri tampa vis aktualesnė ir susijusi su daugeliu įvairių aspektų. Kai kalbam apie interne, saugumą internete, iškyla taip pat ir baudžiamosios teisės aspektų, kur galbūt nereikia naujų teisės aktų kurti, bet pasiremti tais, kurie jau egzistuoja ir valstybės narės reikėtų primiktinai raginti geriau juos įgyvendinti. Jau pavyzdžių buvo minėta. Taip pat reikėtų suvokti ir paslaugų teikėjų internete atsakomybę, kurią jie turi prisijimti, jie turi apsaugoti um, vaikus, galimus um, jų paslaugų naudotojus nuo neigiamo, turinio, nuo, nuo neigiamo turinio reklama jau buvo minėtas aspektas ir kiti. Dar turiu pasakyti, kad jau dabar man kelia nerima tai, kad jaunimas e, lik savaime suprantama dalyką vertina socialinius tinklus ir kitas bendravimo priemonės internete ir tas galbūt yra gerai, bet jie visiškai nesusimasto apie tai, kad internete slypi taip pat ir įvairių pavojų, lygiai taip pat kaip ir apskritai, bet kur kasdienėme gyvenime jų gali slypėti. Ir tą girdžiu ne tik iš dešimtmečių, šešiamečių, bet e, žinau atveju, kai ir keturmečiai ar dvimečiai vaikai m, lyg savaime suprantamų dalykų laikė, laiko um, žaidimus. Um, internete, naudojasi nešiojamais e, kompiuteriais ir čia reikėtų stiprinti priemonės teisėkuros srityje, kad tinkamai atsižvelgtumėm į susidariusią padėtį, kad e, leistumėm visiems išvelgti esamus pavojus ir šalia tų priemonių, kurių jau yra imtas, reikėtų orientuotis į stipresnį interneto naudojamos įgūdžių formavimą. Ir taip pat reikėtų mokymų ir um, daugiau švietimo veiklos e, mokytojams, tėvams skirti tiems žmonėms, kurie um, yra atsakingi už vaikus. Um, ir, manau, pranešėja jau ir taip gana išsamei kalba apie tas aktualias problemas, tad tikiuosi, kad galėsime greitai imtis veiksmų, kadangi raida tikrai įvykių labai sparti. Pone Koracabil toliau. Ačiū, pone pirmininkė, aš tikrai labai sveikinu tai, kad komisija rengia strategiją. strategiją. Šiais klausimais džiugu, kad parengta nuomonė šiuo klausimu ir reikia pripažinti tai, kad internetas yra labai svarbi ir mokymosi priemonė, saviraiškos priemonė, bet tuo pat metu vaikai gali tapti viliojimo aukomis, vaikų pornografijos aukomis ir tam būtinai reikia rimtesnio teisės aktų susijusių su seksualiniu vaikų ir išnaudojimu ir vaikų pornografijai gyvendinimo valstybėse narėse. Reikia pripažinti, kad vaikai yra labai pažeidžiama vartotojų kategorija. Ir mes jau ir plenarinės sesijos metu kalbėjome apie tai, kad rengsime pranešimą šiais klausimais, tuo, ties tuo yra jau dabar dirbama. Ir be abejo atsakomybės klausimą reikėtų kelti. Aš labai pasisakau už aišku reglamentą. Dėl to, kas pasakyta pasakytina apie reklamos rytį. Savireguliavimo nepakanka. Reikia daryti daugiau spaudimo verslo bendruomeniai, suinteresuotėsiams subjektams, tam, kad e, visiems situacija taptų palankesnė, reikia prisiminti Barcelonos procesą ir kitus galinčius čia pasitarnauti, kad veiksmai taptų konkretesni. Neturėtų būti reklam, reklamos mokyklose, neturėtų būti reklamos televizijoje, jeigu auditorija tos laidos tikslinė um, yra vaikai ir tai sudaro bent 35 procentus. Dabar imamasi šiokių tokių mažų žingsnelių, padėtis gerėja, bet reikia ieškoti mechanizmų, kurie leistų geriau įgyvendinti priemonės, kurias kuriame ypač dėl to, kas pasakytina apie domenų apsaugą. Nes neretai yra e, naudojamas reikšminiais į paieškos sistemas įvedamais e, žodžiais ir tikslingai e, atakuojamas vartotojas įvairių reklamos turiniu. Tiek pastabų, ponė pirmininkė. Kurie. Ačiū, ponas Kūrė. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad tai labai svarbus klausimas. Pirmiausia, todėl, kad kalbame apie tą visuomenės grupę, kuri yra labiausiai pažeidžiama. Vaikai, nepilnamečiai praleidžia mažiausiai pusantros valandos naršydami internete Taigi akivaizdu, kad e, jiems gali kilti rizika, gali kilti pavojus, jeigu nėra ribojama vaikų prieiga prie e, interneto. Labai Jauno amžiaus vaikai jau pradeda naudotis internetu, kol nėra įgyję jokių socialinių įgūdžių. Taigi mes turime prisiminti, kad gyvename interneto amžiuje ir turime taip pat nepamiršti ir ekonominės krizės. Gali būti taip, kad pažeidžiamiausia ekonominė prasme taps labiausiai pažeidžiami ir internetinėje erdvėje. Ir aišku, čia yra Mm, vietos diskusijai apie reglamentavimą, bet taip pat gali būti imtasi konkrečių veiksmų mokyklose, pavyzdžiui. Vaikai ir mokyklose naudojasi internetu ir mobiliaisiais telefonais. Taigi mes turime atsižvelgti ir į visą tai. Ir man atrodo, kad mes turime pagalvoti apie vaikų prieigą prie interneto ir žiniasklaidos švietimo įstaigose ir turime pagalvoti apie tai, koks interneto turinys yra leistinas ar priimtinas ir koks ne. Ir taip pat mes turime toliau plėtoti skaitmeninės visuomenės savoką, turime mm, užtikrinti tinkamą interneto saugumo sistemų veikimą. Ir taip pat turime vadovautis tokiamis nuostatomis, kurios uh, jau pasiteisino. Ačiū. Ačiū, mes e, vis dar mm, turime išklausyti poro šešėlinių pranešėjų, ponė Lambert. Ačiū pirmininkė. Manau, kad nuomonės e, referentė iš tikrųjų parengė labai gerą dokumentą per labai trumpą laiką. Buvo išsakyta labai daug svarbių klausimų turėčiau vieną pastabą. Buvo kalbėta apie vaikų supratimą, suvokimą. Svarbu taip pat, kad vaikai suvoktų, kad tai, ką jie daro internete, gali pažeisti ir kitų žmonių teisės. Uh, Mes dabar kalbame daugiausia apie suaugusių žmonių nusikalstamus ketinimus, bet gali būti ir taip, kad patys vaikai naudojasi internetu, naudodamis internetu gali kelti pavojų kitiems. Taigi svarbu šviesti vaikus ir nepamiršti būtent šio aspekto. Tai būtų viena pastaba, kuria toks aspektas, kuris būtų susijęs ir su duomenų apsauga, Ir jį taip pat turime atkreipti dėmesį, kaip vaikai gali, naudodamėsi internetu, pažįsti kitų žmonių mm, e, teisės. Ir aš čia nekalbu apie dalymasi mm, e, failais ar informaciją. Ačiū. Mūsų frakcija dėkoja už parengtą pranešimą. Ir mes e, norėtume pabrėžti, ypač po to, kai buvo mm, patvirtintas Dejong pranešimas mm, susijęs baudžiamoje teisė, kad numatytos priemonės gali būti įgyvendintos tik vadovaujantis paprasingumo ir subsidiarumo principais ir kad baudžiamosios priemonės turi būti taikomos kaip galutinės e, kraštutinės priemonės. Ir jos neturi būti taikomos, jeigu veiksmingesnės gali būti neprievartinės priemonės. Taip pat mums svarbus interneto tiekėjų klausimas. Mes ne visada sutinkame su komisija, kuri nori pareigoti interneto tiekėjus, užtikrinant vaikų apsaugą. Interneto tiekėjai yra komerciniai E, komercinės e, institucijos, komerciniai vienetai. Ir e, mes manome, kad jie neturėtų, būti, neturėtų turėti įgaliojimų kažkaip cenzuruoti internetą. Ačiū. Dabar dėl datų, iki kada galima teikti pakeitimus. Ačiū. Dėkuoju visiems už pastabas. Kita savaitė vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Um, išsiųsime kvietimus ir tada galvosime apie Lybė komiteto kompetencija yra nemažai dalykų, kuriuos norėtume įtraukti į šį pranešimą. Taip pat aš nenorėčiau sutikti su ponia Vilts, su jos nuomonė, kai ji kalbėjo apie savireguliavimą nors jį mano kolega yra taip pat iš Švedijos, aš manau, kad iš tikrųjų mes suaugusiai turime galvoti pirmiausia apie vaikų apsaugą ir savireguliavimo nepakanka. Pirmą kartą prieš 15 metų aš suvokiau, kad internetas gali kelti realų pavojų. Tie, kas turite vaikų, pen, kuriems dabar 15-18 metų, gal prisimenate tokią grupę kaip Spice Girls. Mano dukra norėjo atrodyti kaip viena iš tos grupės merginų. Norėjo taip atrodyti, taip elgtis, taigi ji paieškojo informacijos apie šią grupę internete. Ir mm, pirmasis, pirmoji nuotrauka, kurią atidarė kurie patikė Google, tai buvo pornografinė nuotrauka. Mano dukra tada buvo tikrai dar maža, Na ir mane tai šokiravo ir aš supratau, kok, vis dėlto interneto erdvė yra pavojinga vaikams ir yra realių grėsmių. Dabar dėl konkrečių laiko terminų, berots juos minėjau anksčiau. Pirmininkė, galbūt jūs turėtumėte pastabų. Aš tik noriu priminti, nes diskusijų pabaigoje visada naudinga priminti nariams, kad Liepos 10 dieną vyks balsavimas. Birželio 25, pirmadienį, 12 val. vyks Libė komiteto posėdis, o balsavimas Libė komitete vyks Liepos 9 dieną. Taigi noriu priminti šias datas galite teikti pasiūlymų dėl aptariamo pranešimo. Dabar galime pereiti prie koordinatorių posėdžio. Siūlau padaryti poros minučių pertrauką. Tie, kas negali likti uždarame posėdėje, turėtų.